lėšų ir 76, 76 procentai šios lėšos buvo įsisavintos. Taigi iš šių programų finansuojama kova tiek arba prevencija tiek terorizmo, tiek ir nusikalstamumo. Ačiū. Ačiū, kad atsakėte į visus klausimus. Galime, ko gero, perėti prie kito klausimo. Diskusija dėl Frontexo. Tai yra ketvirtas, penktas, šeštas mūsų darbuotojas punktai. Tiesiog einame ir nusprendėme, jog nereikia aptarinėti septintojo punkto, kol sulauksime iš komisijos bei tarybos daugiau informacijos. Taigi pirmiausia, norėčiau pakviesti agentūros direktorių Laitineną tarti žodį. Jis pakalbės apie agentūros 2010 metų darbo programos prioritetus. Tiesa, dėl darbo tvarkos, ponas Buzutilis. Pone pirmininkė, 2010 metų darbo programa turi būti pristatoma, tačiau nepakenktų, jeigu ponas Laitinas pakalbėtų ir apie praėjusius metus. Būtų labai įdomu sužinoti, ką agentūra yra gero nuveikusi pernai. Galbūt neverta vien kalbėti apie jos planus šiems metams. Be to, iki šiol mes nesame gavę darbo programos ir tik tai šiandien išvykdome šį dokumentą, nesame su išram susipažinę, tai gal nepakenktų jau kitą kartą dokumentus pateikti kiek anksčiau. Ačiū, ponia Busitilė. Su paskutiniu komentaru sutinku besąlygiškai. Iš tikrųjų, bet kokio pobūdžio informaciją reikėtų gauti pakankamai anksti. Pone Laitinenai, sveiki, atvykę į komiteto posėdį, jos jums suteikiamas žodis. Taip pat galite atsakyti ir papildomus pono deputato klausimus. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveiki, lygio komiteto nariai. Sveiki visi šio posėdžio dalyviai. Noriu palinkėti mums visiems labai gražių ir sėkmingų naujų metų. Nepaprastai džiaugiuosi, galėdamas e, atvykti į šį posėdį bei pakalbėti apie Frontexo 10 metų darbo programą. Dokumento nepateikiau anksčiau, todėl kad jis dar nėra valdyboje oficialiai priimtas. Vasario antrąją šis dokumentas tai bus formaliai patvirtintas. Tai susiję tiek su organizaciniais, tiek su biudžetiniais dalykais, todėl 10 metų darbo programa dar nėra oficialiai patvirtina Frontexo valdyboje. Tačiau šiaip dokumentas realiai nebesikeis. Savo pasisakymą suskirščiau į 12 skyrių. Tiesa, bandysiu nenukrypti nuo reikalo esmės. Kalbėsiu konkrečiai apie rimtus dalykus, kalbėsiu apie tuos dalykus, kurie yra ko gero patys įdomiausia. Taip pat pakalbėsiu ir apie 2009 metų rezultatus. Tikiuosi, ponas Buzutilas atsižvelgs į tai, ką aš pasakiau. Bet kokiu atveju, kiek vėliau darbo programa bus irgi išplatinta. Taigi 2010 metai. Šie metai bus Frontexui nepaprastai įdomus, kadangi priimta Lisabonos sutartis, priimta Stokholmo programa. Taip pat ir Frontexo reglamentas bus pakeistas vadovaujantis komisijos iniciatyva. Ko gero, tai irgi bus nemenkas iššūkis Europos parlamentui. Jis irgi turės dalyvauti šiame darbe. Be to, ne ką mažiau iššūkių mes išvykdome pastaruoju metu, kurie kyla Frontexui. Galbūt priminsiu Frontexo paskirtį bei tikslus. Tai yra atkreipti visuomenės dėmesį į esamą situaciją. Turime gabėti reaguoti, turime skatinti tarpusavio sąveiką ir taip pat tam turime gebėti atlikti tam tikras funkcijas. Apie kokias vertybės būtų galima kalbėti Frontexo kontekste? Pirmiausia, žmogiškumas, atviras bendravimas, profesionalizmas bei pasitikėjimas. Taigi jis yra pagrįsta strategija, metinė darbo programa, taip pat ir mūsų agentūros visos strategijos. Kokia yra situacija prie išorės sienų? Deja, negaliu pateikti informacijos apie visus 2009 metus, kadangi duomenų už paskutinį ketvirtį dar nesame gavę. Tačiau maždaug tokia buvo situacija praėjusiu metu sausio rugsėjo mėnesiais. Bendrai paėmus ši, 165 tūkstančius kartų buvo bandoma neteisėtai kirsti sieną. Taip pat dalis iš šių žmonių buvo neįsileisti Europos Sąjungą, o tai gerokai mažiau negu per tą patį prae... antrųjų metų laikotarpį, tai yra 92 procentai. Šių atvejų pasiskirstimas. Turime suvokti, jog kalbant apie nelegalų sienos kirtimą bei asmenų neįsileidimo į teritoriją, tai kas antras toks atvejis registruotas prie sausumos sienų. O likusi dalis pasiskirsto beveik vienodai tarp jūros sienų 14 procentai bei oro sienų 26 procentai. Kai kas antras nelegalus sienos kirtimas užregistruojamas sausumos e, pasienio kontrolės punktuose. Taip pat beveik 30 procentų sumažėjo nelegalo aptikimo atveju, 251 tūkstantis atveju. Taip pat e, beveik 10 tūkstančių suklastotų dokumentų buvo paimta. Žinome, kad suklastoti dokumentai yra vienas e, patogiausių instrumentų, kurių dėka nelegalai bando patekti Europos Sąjungą. Taigi čia reikia dar sustiprinti savo pasangas. Galime pasidžiaugti tuo, jog mums pavyko beveik 15 procentų daugiau sulaikyti vedlių arba organizatorių. Tai neblogas rodiklis. Taip pat padidaugėjo beveik 15 procentų prieglopščių ieškančių asmenų. Taigi šiame kontekste noriu pabrėžti, prieglopščio ieškantis asmenis tai nėra grėsmė, tiesiog žodžio prasme. Mums yra svarbesni, galbūt nepagristi prieglopščio suteikimo prašymai. Dabar geografinis pasiskirstimas. Žali burbuliukai. Tai yra geras dalykas. Oranžinė spalva. Tai situacija nekintanti. O ten, kur raudona spalva, tai ten nieko gero. Kanarų salose labai smarkiai Kanarų salose, lyginant 8 ir 9 metus, sumažėjo statistiniai duomenys. 2009 metais ko gero bus sulaikyta mažiau negu 3000 nelegalo, o už pernai tai buvo beveik 30 tūkstančių. Tai realiai Kanarų salose yra pasiektas 20 procentų lygis. Dabar Italija, Malta faktiškai nuo gegužės mėnesio atitinkamos, atitinkamos šutai yra uždaryti, tik tai pavieniai asmenys dar bando šiais maršrutais patekti Europos Sąjungą. Italijai bei Libijai pasirašus tarimą dėl sienų kontrolės buvo užkirstas kelias nelegalams iš Šiaurės Afrikos patekti į Europą per Italiją. Taigi dabar daugiausiai dėmesio kitais metais teks e, skirti jūrų sienos tarp Graikijos bei Turkijos apsaugai. Ko gero tai e, nelegalios migracijos atveju pati jautriausia siena tarp Graikijos bei Turkijos. Tiesa, statistika visai nebloga, Tačiau jeigu pažvelgtume į apimtis, į atvejų rimtumą, tikrai situacija yra įtempta. Kas dar bendro? Kanarų salos centrinė bei rytinė viduržėmio jūros dalis. Viduržėmio jūros rytuose jūrų sienoje tarp Graikijos bei Turkijos nevyksta joks struktūrizuotas bendarbiavimas su trečiaja šalimi. Tai yra viena rimčiausių problemų. Frontexas turės pasistengti rasti bendrą kalbą su Turkija, kad pastaruoju imtų bendradarbiauti sienų apsaugos sityje. Taigi ir šios sityje turės imtis daug pastangų. Dabar rytinės sausumos sienos. Vadinamasis rytinis maršrutas iš Centrinės Azijos per Rusiją, Moldovą, Ukrainą, per vidurio rytų Europos šalis buvo iki šiol labai svarbus. Bet to galbūt ir anksčiau pastebėjote, jog Albanijos bei Graikijos pasienyje, taip pat prie sausumos pasienyje tarp Graikijos bei Turkijos užregistruota daug nelegalų. Štai jūs matote kokia yra situacija prie sausumos sienų ES e, rytuose. Pastebėjome pastarųjų metų, jog tiek Vakarų Balkanuose, tiek ir Rytų ES yra pateikiama daug nepagristų prašymų dėl prieglobstų teikimo. Juos pateikia daugiausia Afganistano piliečiai. Taigi šią tendenciją mes labai atidžiai stebime. Pagidautume ateityje geriau žinoti neteisėtų migrantų pilietybę, kadangi dabar labai abejojame, ar mūsų turima statistika bei informacija yra teisingi. Dėl tam tikrų priežasčių mes e, įtarėme, kad tik dešimtadalis asmenų sulaikoma prie Graikijos bei Turkijos jausumos sienos turi tą pilietybę, kurią jie nurodo. Taigi problema didžiulė ir mes pagėdautume įsiaiškinti, rasti būdų bei priemonių, kaip nustatyti tikrąją šių asmenų pilietybę. 2009 m. rezultatai. Mes dabar daug geriau suprantame, kokia yra situacija prie ES išorės sienų. Ateityje reikės geriau aiškintis, kokios yra migracijos priežastis, kokiais būdais bandoma patekti į ES, kokios nusikalstamos organizacijos čia veikia. Taigi šioje srityje mes dabar turime daugiau informacijos negu anksčiau. Kitas svarbus rodiklis - sulaikytų vedlių arba organizatorių skaičius. Mes šioje srityje kartu su suinteresuotų šalių, pasieniečiais bei su Europolu sąmoningai bandėme sunaikinti nusikalstamas struktūras, kurios užsijėmė nelegalų gabenimu iš trečiųjų šalių Europos Sąjungą. Taip pat mūsų operacijos bei raidė duoda vis geresnių rezultatų. Mums pavyksta mažesnėmis pastangomis pasiekti geresnių rezultatų. Kaip vėliau aš pakalbėsiu, kodėl taip yra. Sienų kontrolė negarantuoja absoliučios sėkmės, tą mes gerai suprantame. Tačiau Kanarų salų pavyzdys, viduržėmio jūros centrinė dalis, Gibraltaro sąsiauris, tai Frontexo koordinuotos jungtinės operacijos tikrai prisidėjo prie to, kad būtų pasiekti, galiu pasakyti, teigiami rezultatai. Be abejo, mano komentaras yra labai abstraktus, kalbant apie 2009 metų rezultatus. Daugiau detalių rasite tiek bendrojo ataskaitoje, tiek metinėje ataskaitoje, kurios pasirodys kiek vėliau. Taigi šių metų iššūkiai ko gero dar geriau suprasti realią situaciją, pasiekti savo veiksmais geresnių rezultatų, daugiau dėmesio skirti valstybių narių techninių priemonių naudojimui. Apie tai pakalbėsiu aš konkrečiau kiek vėliau. Be to mes turime rimtų abejonių dėl tikrosios sulaikytųjų asmenų pilietybės, taigi daug jėgų skirsime tikrosios pilietybės nustatymui. Tai tikrai vienas iš svarbiausių klausimų jeigu nežinome, kokia yra jų pilietybė. Sunku tokiais atvejais ir nesvarbu, kokiu priemonių bebūtų įmamasi. Be to norime tęsti veiksmų suderinimo, suderinimo veiklą, pagidautume tampresnio darbiavimo su trečiosiomis šalimis. Apie tai pakalbėsiu irgi kiek vėliau. Taigi dabar pakalbėkime apie mūsų veiksmus bei atitinkamą statistiką. Čia turime statistiką nuo 2006 metų. Pernai prognozuodami e, veikl, veiklos aktyvumą, mes truputėlį per daug optimistiškai žiūrėjome, galų gale augimas buvo 23 procentai. O nuo 2009 iki 2010 mes suplanavome 24-25 procentų mūsų operacinės veiklos augimą. Taigi mes vis dar galime aktyviau dirbti šioje srityje, žinoma, jeigu ir valstybės narės atitinkamai, bendradarbiaus ir atitinkamai įsitrauks. E, Mokymas yra labai svarbi sritis ir įtraukiau šitą skaidrą tam, kad pamatytumėm, kaip yra dirbama šioje srityje, Frontex ir kitų partnerių ir ką mes tikimės padaryti per atinačius metus. Šios ši veikla E, buvo sustiprinta, mes nuveikime daug daugiau šiais metais ir 2010 metais siekiame toliau plėsti e, mokymo veiklą. Dar norėčiau keletą žodžių pasakyti ir apie technikos įrangą, apie mūsų įrangą. Džiugu, kad jau nebenaudojama žodis toolbox arba įrankių dėžė. Štai čia skaičiai, kuriuos šiuo metu turime. Tai yra įranga, kurią šiuo metu turi valstybės narės ir kuri būtų galima panaudoti, jeigu, kuri būtų panaudota, jeigu iškiltų poreikis. Valstybės narės nėra įsipareigojusios e, naudoti šios įrangos, jeigu jos nemato tam poreikio. Šiuo klausimu Frontex turi vieną susirūpinimą. E, maždaug 60 procentų visų operacinių išlaidų Frontexo ir nueina būtent į, į tą šalį, kur yra pagrindinė vykdant, vykdanti operacija, ne į kokią nors kitą šalį. Ir mes norėtumėm, kad tos operacijos taptų labiau europietiškos, kad daugiau šalių dalyvautų tose pačiose operacijose, kad plėstųsi bendradarbiavimas. Tai yra vienas iš faktų, kurį reikia turėti mintyje, galvojant apie Frontex biudžeto valdymą ateityje. E, greitosios reagavimo komandos prie sienų. Čia nėra didelių pasikeitimų. Nuo 2007 metų tokių ypatingų atvejų nebuvo. Būtent todėl mes tik tai mokėme šitas komandas, mes tik tai rengėme pratybas tam, kad šitos komandos būtų pasirengusios ir galėtų e, sureaguoti, jeigu būtų poreikis. Nuo 2007 metų mes sutarėme per metus įvykdyti dviejas pratybas. Ir devintaisiais metais taip pat įvyko dviejos pratybos ir dešimtaisiais metais mes taip pat numanome, numatome surenkti dvejas pratybas tam, kad e, patikrintumėm, ar valstybės narės yra pasirengusios sureaguoti į ypatingas situacijas. Taigi, dar keli žodžiai apie operacijas ties jūros sieną. Čia mes turime Europos tinklą, tai yra tinklas, kuriame ES valstybės e, koordinuoja savo kasdienės operacijas. Tai būtent e, matėte jūs ankstesnėje skaidrėje. Kanarų salose vyks viena operacija, taip pat kitose vietose. E, trumpai apžvelgsiu visas šias operacijas. Hera Kanarų salos. Šita operacija vyks nuo balandžio iki gruodžio, tačiau reikia turėtų, turėti galvoje, kad ankstesniais metais operacija Hera buvo mm, pratesta iki 2010 metų balandžio. Kalbant apie centrinę viduržėmio jūrą, tai yra operacija Horonos, Čia mes naudojame tokius kodinius pavadinimus. Hera, Kronos tai yra operacijų pavadinimai. Taigi, Kronos operacija yra viena iš svarbiausių, jinai vyks nuo balandžio iki spalio mėnesio. Tai yra pats rizikingiausias periodas pagal visus atliktus mūsų tyrimus ir pagal turimus duomenis. Čia labai svarbu. kad mes didelį dėmesį skirsime visam procesui ir, ir vėlesniam darbui, kad įvairūs, įvairūs ekspertai dalyvautų, jie atliktų apklausas ir, ir kitokias operacijas. Poseidonas, operacija Poseidonas čia prie, prie Graikijos ir Turkijos jūros sienos, tai yra, žinom, kaip jau sakėme, pati svarbiausia, pati problematiškiausia siena. Ir Mes dirbome ir 2009 metais ir toliau tęsis šią, šį operaciją šiais metais. Išteklių paskirstimas. Tikiuosi, jūsų nešokiruos mūsų šitie skaičiai, kuriuos parodysiu. Stengiame sumažinti maždaug 26 procentais asignavimus jūros operacijom, tai maždaug 10 tūkstančių milijonų eurų. Nesirūpinkite. Tam yra tam tikros priežastys. Pirmiausia, kad mes geriau suplanuojame e, tą biudžetą, tas būsimas išlaidas e, tam, kad subalansuotumėm įsipareigojimus ir asignavimus. Mes atidžiau planuojame operacijas, E, numatome, kokie bus mokymai, bus, kokių, kokių, kokių kaštų prireiks tam, kad mes tiesiog efektyviau suplanuotumėm biudžetą. Taigi mes išanalizavę ankstesnius atvejus, dabar bandome e, pasiekti geresnio balanso tam, kad e, nuveiktumėm daugiau, panaudotumėm mažiau pinigų pasienio operacijos prie žemės sienų. Kaip matote, yra kelios vietos, kur praktiškai visada vyksta operacijos. Čia taip pat turime tos kodinius pavadinimus Jupiteris, Neptūnas, Poseidonas, Marsas. E, operacija Marsas yra tokia kaip ir rezervinė operacija. E, mes galėtumėm, galėtų sureaguoti tie ekspertai e, iš Marso operacijos, e, netgi jie galėtų dirbti ir kitose e, vietose, jeigu kažkas atsitiktų. Jupiteris Poseidonas, čia yra mūsų pagrindinės operacijos ir jos jau tikriausiai pažįstamos. Tai yra oro sienų operacijos, jos yra praktiškai testinės. Šit yra keli prioritetai šiose operacijose. Pirmiausia, keleivių srautas ir taip pat keleivių keliai. Tam tikri problematiški keliai, rizikingi keliai aviacijoje. Ir taip pat e, tai yra tam tikros rezervinės komandos, jeigu kada nors prireiktų tuos ekspertus perkelti į kitą pasienio zoną. Ir oro uostuose mes turime, žinoma, ir pastovius, pastovias komandas. Ir e, toliau lygiai tas pats dėl biudžeto ir e, prie oro sienų ir žadame plėsti veiklą ir naudoti įvairesnius finansinės priemonės. Būtent tas bendrasis, būtent tų, nuosime, e, biudžetą iš tos bendrų operacijų eilutės. Norėtumėm toliau aktyviai bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, kad Frontexo, pavyzdžiui, lėktuvai galėtų būti naudojami ir valstybių narių, kalbant apie pasieniečių darbą, jų pajėgumus, tai mes žinoma tengiamės vykdyti mokymus apie žmogaus teisės, apie kitus svarbius klausimus ir taip pat skatinti valstybių narių aktyvumą pasienio srityje. Taigi, asignavimai šioje srityje, kaip matote, lyginant su praeitais metais, asignavimai stipriai išaugo. E, mokymas, apie tai jau kalbėjome, e, biudžetas mokymams, daug maž tas pats, kas, ką matėme 2009 metais, personalo stiprinimas, mm, padidinsime asignavimus 19, 19 procentų, taigi 2010 metais bus maždaug 3, 300. Finansai mes laikysimės labai griežtų finansų reguliavimo taisyklių, Taigi e, statistika sumažės 1 procentu. Gera naujiena ta, kad mes vis dar galime skirti 2 trečdalius operacijoms ir tik tai vieną trečdalį administracijos išlaidoms. Štai čia yra Čia galite pažiūrėti, kaip mes, kaip buvo paskirstytas biudžetas skirtingom operacijom. Vienas iš svarbiausių klausimų kitiems metams yra specialių, specializuotų Frontex agentūrų kūrimas e, čia ir valdyba turės apie tai pasisakyti, turės priimti sprendimą. Mes pernai įvykdėm, atlikome e, tyrimą, dabar jau turime paruošę ir planą, kaip būtų galima įsteigti tas specializuotas agentūras ir pagal tai, koks bus priimtas sprendimas, mes norėtumėm įkurti keturis regioninius Frontex biurus per ateinančius metus, galbūt per ateinančius trejus metus. Pradėsime, žinoma, įgyvendindami bandomąjį projektą ir pasisemsime patirties ir tuomet jau matysime, kaip ateityje dirbti Daugiausia dėmesio skirsime operacijoms, žvalgybai, e, operacijų valdymui. Taigi, kaip sakiau, svarbiausia, kuo daugiau, e, kuo daugiau regioninio bendradarbiavimo. Ir bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis, čia yra paskutinė skaidrė. Prašau kantrybės, tai yra labai svarbus klausimas. Mes 12 susitarimų turime su trečiosiomis šalimis, e, su visomis e, rytų kaiminėmis jau dirbame su Rusija, Baltarusija, Ukraina, Moldova ir e, Gruzija. Taip pat ir su Vakarų Balkanais, su visomis šalimis e, Vakarų Balkanų mes jau turime sutarti, sutartis ir mes labai stengiamės pasiekti tokių susitarimų ir sutarčių su Turkija. Nes tie susitarimai yra be galo svarbus dirbant su trečiosiomis šalimis. Žinoma, mes stengiamės e, dėrėtis taip pat ir su Maroku, e, Tunisu ir kitomis Afrikos šalimis. Taigi tiek norėjau pasakyti, ačiū, pirmininkė. Labai dėkoju, sako pirmininkė, matau, kad buvo paliestas ir penktas darbo tvarkės punktas. Dabar e, Šeši žmonės jau pas, paprašė žodžio, matau, kad jau aštuoni. Turime labai nedaug laiko, nes dar reikės pakalbėti ir apie šeštą mūsų darbo atvarkės klausimą. Taigi, turim pusvalandį viskam ir klausimams atsakyti ir dar tą klausimą išanalizuoti, kodėl taip mažai laiko buvo skirta uh, Vėliau kalbėsime apie ilgalaikės vizas, todėl turime per pusvalandį spėti. Būkite geri, kalbėkite nedaugiau negu vieną minutę, minutę, užduokite konkretų klausimą, kad turėtumėm laiko į tos klausimus atsakyti ir dar padiskutuoti. Pone Barcelino. Oh, that's... yes, well, last year you were Mr. Lam E, pernai jūs buvote ponas Lambridinė, o dabar lik ir pakeitėt pavardę, sako pirmininkė. Ačiū, ponė, kad atėjote, labai džiugu jūs čia matyti. Turiu du klausimus. Pirmiausiai apie jūsų mm, veiklą. 2010 metais jinai išsiplėtė. Panašu, kad daugia, e, tai e, labiausiai susijęs su tais bandomaisiais pri, e, projektais, o ne su operacijomis. Tai kokius projektus, tos bandomosius projektus jūs planuojate šiems metams, nes atrodo, kad jūs ne, nepaminėjote konkrečių projektų. Antras klausimas susijęs su dėrybomis su Turkija. Norėčiau daugiau apie tai sužinoti. Kaip žinome, daug Frontexo malūnsparnių ir, ir, ir, ir, ir įvairiausių kitų operacijų, gavo įvairiausių pranešimų iš Turkijos apie tai, kad tariamai buvo pažeista Turkijos oro erdvė. Taigi man kyla toks kaip ir susirūpinimas, kad kad Frontexas galbūt tose dėrybose užima ne tą vaidmenį, kurį turėtų užimti, galbūt ne, ne, ne tiek gina ES interesus, kiek kažkaip kaip ir nelabai jiems pavyksta tai padaryti. Ir taip pat norėčiau paklausti, ką Graikija nuveikė šioje srityje per paskutinius metus. Taigi mano klausimai būtų, kaip jūs sprendžiate šios klausimus, kai jie iškyla ir e, kaip bendradarbiaujate šiuo metu su Graikijos vyriausybė, kad būtų šioje, šio klausimo pasiektas kuo didesnis bendradarbiavimas. Ačiū. Ar jūs matote laikrodį? Dabar kalbės ponė Lotrot, vėliau ponas Moreis. Much, uh, Ačiū pirmininkė. Ačiū ponė Latinenė. Įdomu, ar front, vykdant Frontexo operacijas, jūs galite paskui pat informuoti komisiją. Ar yra informuojama komisija? Aš labai įdomiai e, perskaičiau, susidomėjus perglaušiau tą dokumentą apie ekonomikos e, krizės įtaką nelegaliai migracijai. Ir čia kalbama apie apie tai, kad didėjo jau keletą metų e, nelegali migracija ir didėjo taip pat ir tariamų nepagristų. E, pabėgėlių. Taigi e, norėjau paklausti, ar apie tai mes gauname tokį kaip ir antrinį ryšį, ar mes sužinome apie tai, kas, kas buvo nuveikta. Taip pat jūs labai daug kalbėjote apie Graikijos ir Turkijos sieną ir sakėte, kad e, Italija ir Libija pasirašė sutartį, ten sumažėjo nelegalų, o čia pataugėjo galbūt ir dėl to. Ar jūs e, stebėjote tą procesą, dėrybų procesą tarp Italijos ir Libijos, ar tikrai užtikrinate, kad tie žmonės, kurie būna gražinti nuo sienos, kad jų teisės būna nepažeistos? Pirmininkė, atsiprašau, bet mes turime labai mažai laiko. Ponas Maras. Kalbėsiu trumpai. Norėjau užduoti tokių gilesnių klausimų, bet galbūt vėliau, kai kalbėsime apie šiandieną. Ir galbūt, kai kalbėsime būtent apie, apie, apie šiandien. Aš uždėsiu kelis klausimus, kurie galbūt atsakys ir anksčiau kalbėsios ponios klausimus. Dėl Frontexo mes diskutavome su komisija apie asignavimus Frontexui ir jūs sakėte, kad yra labai nedaug e, pastovių asignavimų Frontexui ir jūs labai priklausomi esate nuo valstybių narių. Manau, kad yra labai svarbu ir iš to, ką jūs sakėte, mačiau, kad liktai ta padėtis e, pagerės, nes viskas priklauso nuo geros valios. Taigi, kokios valstybės narės daugiau prisideda e, tam, kad jūs gautumėte daugiau asignavimų savo, galima sakyti, humanitariniam operacijom. So, Kolegos, manau, kad galite matyti jūsų pasisakymo laiką ant jūsų balsavimo aparatūros, taigi labai prašyčiau bendradarbiauti ir pasisakyti per nustatymą tytą laiką, ponė Kira. Pratesint ponios Latvert klausimą, ar jūs žinote, kas atitinkantiems žmonėms, kurie yra gražinami, ne vien tik tais Libija? Taip pat jūs minėjote, kad vienas iš Frontex e, tikslų yra e, bendro supratimo žmogaus teisų srityje. Ar jūs pasiekite šį tikslą? Ar taip pat e, yra ištyrimi e, Frontex darbuotojų skundai, kurie buvo patikti praeitą vasarą? Na ir galiausiai paskutinis klausimas yra susijęs su biudžetu. Biudžetas ne visiškai atitinka tą jūsų minčiai, jog 50 procentų atvyksta į ES sausumą, o jūs daugiausiai lėšų panaudojate jūros sienos apsaugos rytyje. Taigi kaip jūs tai galite. Uh, paaiškinti šį atotrukį, ar dėl to, kaip, kodėl tos lėšos jūros apsaugos sienos apsaugos rytė tokios didelis, ar dėl to, kad bandote iš, išgelbėti žmonės. Ponas Klas, o po to paprašysiu ponio Latiną atsakyti per dvi minutės. Pone Klas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju ir ponui Laitinanui. Turiu labai konkretų klausimą dėl vienos konkrečios šalies kurią jūs apibūdinate kaip trečiąją šalį, tačiau nėra trečioji šalis, tai šalis kandidatė, konkrečiai Turkija juk yra šalis kandidatė ir jau keletą metų Frontex atkreipė dėmesį tai, jog iš tikrųjų su Turkija yra sudėtinga sudaryti bendradarbiavimo susitarimą. Turkija bita kita ko yra ir tranzito šalis, nes tai yra ne vien tik tai kilmės šalis ir labai gaila, kad kyla problemų ir ši šalis kandidatė nėra linkusi bendradarbiauti ir nerodo politinės valios atrasti sprendimą. Taigi norėčiau sužinoti, kaip jūs vertinate situaciją, ar yra numatytas kažkoks laikotarpis, tvarkaraštis, per kurį e, galėtumėte sudaryti susitarimą su Turkija. Na, ir galiu suteikti žodį pasisakymą, tik tais vienas iki. Pristatymas buvo labai įdomus, išsamus ir todėl laiko neturime e, daugiau. Galbūt ponas Koejo, kuris kaip ir turėtų pasisakyti pagal kitą darbo tvarkės punktą, gal jis neatvyks ir tokiu būdu padės. Ne, jisai atvyks, kaip girdėjau. Taigi, čia diskusijai te galime skirti 25 minutės, jis skaitant ir šešto darbo tvarkės punkto, po to vyks balsavimas. Taigi, te galiu paprašyti pono Laitinino pasisakyti labai trumpai, jums buvo skirta daug laiko jūsų pranešimui. Kaip ten bebūtų, visi, kurie yra atsidūrę sąrašo pabaigoje, skusis. Na, ponia pirmininkė, atsakysiu trumpai, bet šiaip tai man nėra, man nepatinka, kaip kaip viskas vyksta. Mes turime galimybę išklausyti pono Laitinino, kuris pas mus lankosi retai ir būtent tai ir yra visa diskusijų esmė. Galbūt, ponė pirmininkė, gal mes galėtume diskusijas tęsti iki penkių, kaip kad buvo uh, numatyta anksčiau, nesuprantu, kodėl dabar tas laikas sutrumpytis. Uh, Pone Busutelė, jūs buvote tuo metu, kai patvirtiname darbo atvarkę. Čia ne aš pati sugalvojau keisti darbo atvarkę, tiesiog teko išbraukti keletą klausimų ir čia ne aš nesugalvojau ją keisti. Pone Latinė, prašau pasisakyti. Dėkuoju, pone pirmininkė. Bandysiu pasisakyti ypač glaustai. Na, bandysiu atsakyti į kelis klausimus kartu. Na ir nusistatysiu prioritetus. Pirmiausia, pradėsiu nuo bendradarbiavimo su Turkija ir darbinių sutarimų. Na, nereikia turėti iliuzijų, kad e, kokie nors e, tarptauti, susitarimai tarp trečiųjų šalių ir ES šalių narių padės išspręsti kažkokius e, darbinius aspektus na, mes tiesiog turime vadovautis kažkokiais darbiniais principais, tai yra kaip mes keisimės informaciją, informaciją apie riziką, kaip galėsime bendradarbiauti mokymų, mokslinų tyrimų srityje ir kaip Turkija galėtų tarp valstybinių lygių dalyvauti mūsų operacijose. Taigi, tai liečia darbinius susitarimus tarp Frontex ir trečiųjų šalių ir Turkija būtų viena iš jų. De, Dėrybos yra labai techninio pobūdžio, perėmė galutinį etapą ir manome, kad dėrybas pavyks užbaigti labai greitai. Na, aš puikiai suprantu ir suvokiu, kad e, kai kurios valstybės narės ir institucijos yra labai susirūpinusios dėl šių dėrybų eigos ir turi ypatingus interesus. O tie pil... bandomieji projektai tai yra paprastai naujo operacinio režimo išbandymai. Pavyzdžiui, bendros operacijos Hubble, kai kas nors yra išbandoma prieš pradedant e, dėkti kažkokį tai operatyvų koncep, operatyvę koncepciją, o dėl, dėl nelegalių migrantų iš Libijos į Italiją ir gražinimo, na tai mes labai puikiai su suvokime, kokiu pasiekmiu asmenų gražinimas čia gali turėti. O kai kalbame apie dvi šalių sustarimų tarp ES šalių ir trečiųjų šalių gyvenimą, tai čia galėčiau pasakyti, kad Frontex tikrai neturi galimybių ištirti tai, kas vyksta, mes tiesiog neturime tam įgaliojimu. Na, mes tiesiog e, sužinome tai, kas vyksta ar įvyko, bandome gauti tokią informaciją šioje srityje ir tuomet bandome gauti daugiau informacijos ir jeigu matome priežasčių tam, tai tuomet kreipiamės į kompetitingą ES instituciją. Jeigu tai yra susiję, tie atvejai yra susiję su ES teisės aktų įgyvenimu. Na, o dėl lėšų paskirstimų, tai aišku, kad e, jūros operacijos yra brangiausias, mes naudojame laivus, e, sraigtastarnius, o, o tuo metu valand, operacijos valanda kainuoja 5-6 tūkstančius eurų. Ir būtent todėl e, jūrų operacijos yra tokios brangios. Na ir galiausiai dėl valstybių narių dalyvavimo bendrose operacijose. Na, sakyčiau, dalyvavimo tendencijos yra teigiamos, mums pavyko padidinti dalyvavimą operacijose, tačiau turiu pasakyti, kad 60 procentų viso Frontex biudžeto yra dažniausiai teigiama iš tos valstybės narės, kuriuose, kurioje vyksta operacija, o kitos tai prisideda. Na ir manau, kad tai yra iš tikrųjų šio požiūrio labai svarbus dalykas. Ir manau, kad diskusijose uh, dėl e, Frontex lėšų skirimo į tai reikėtų atsižvelgti. Na kągi, tikiuosi, kad man pavyko atsakyti į visus pagrindinius klausimus ir tikrai bandžiau pasisakyti kiek įmanoma glaučiau. Dėkoju, sako pirmininkė, turiu dar aštuonis naujus narius mano sąraše, prašau visų kalbėti kiek įmanoma e, trumpiau pana Henisų, pato pana Alfano. Dėkoju, labai Trumpai grįžtant prie Turkijos, jau praeitais metais panaši buvo padėtis. Na, jūs dabar kalbate apie tai, kad bus užbaigtas darybos dėl darbinių sutarimų su Turkija. Tačiau kasgi iš tikrųjų sukliudo Turkijai pasirašyti? Praeitais metais jūs sakėte panašų dalyką, vėl dabar vėl tą patį sakote. O dėl Frontex lėšų paskirstimo nors galbūt ir sakėte, yra teigiamų tendencijų, tačiau klausimas išlieka jautrus ir problematiškas ir galbūt reikėtų kažkokio privalomo mechanizmo, pagal kurį valstybės narės turėtų dalyvauti Frontox finansavime. Ir ar manote, ar tas susitarimas dėl e, bendradarbiavimo jūros rytyje padės? Pane Alfano, po to panas bus stilis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ponas Laitininas kalbėjo apie solidarumą ir humaniškumą, po to jis kalbėjo apie kronos ir ta programa yra vykdoma viename iš sudėtingiausių regionų ir jis teigia, kad ši problema toliau plėtėsi po to, kai jau įsigaliojus tarimas tarp Libijos ir Italijos pagal šį susitarimą pabėgėliai turi būti gražinami, nenustatant jų tapatybės. Tai kaip čia galima kalbėti apie solidarumą ar humaniškumą, žmogiškumą? Na, o jeigu reikėtų nustatyti migrantų tapatybę, na, <clears throat> pilietybę, tai čia visai nedaroma jokių pas pastangų, ką čia Frontex ketina nuveikti ateityje ir nepamirškime, jog Europos sąjungos valstybė narė sudarė su Libijos sutarimą ir mes visai nežinome, kas yra to sutarimo esmė. Norėčiau užduoti klausimą dėl krotos. Ar Frontex direktorius rekomenduotų uh, tam, kad valstybių narių kol kas savanoriškas dalyvavimas e, taptų privalomų dalyvavimų krotas. Jūs taip pat minėjote greito reagavimo būrius. Noriu paklausti, ar manote, kad ši iniciatyva yra veiksminga ir ką reikėtų padaryti, kad iš tikrųjų duotų rezultatų? Pone Flot, pone Pirinkė, Dėkoju, turiu du klausimėlius dėl jūsų antrojo puslapio informacinėme sektuve. Jūs minėjote, kad 2009 metais buvo sulaikyta 251 tūkstantis nelegalių migrantų. Taigi čia tarsi tų asmenų e, padaugėjo, tai sumažėjo, tačiau kokio, kokie yra, e, kokios yra pasiekmes. Antras klausimas. Jūs kalbėjote apie nelegal, negal, legalų sienos kirtimą ir neleidimą atvykti į ES šalį. Ir toks e, draudimas vykti yra oficialus dalykas, o nelegalus kirtimas yra visiškai nelegalus. Taigi kaip skirti tas dvi migrantų grupės? Kiek yra iš viso atveju, kai buvo neleista atvykti bendrijos teritoriją ir kiek buvo atveju, kai uh, as, migrantai nelegaliai kirto bendrijos sieną. Dėkoju. Jeigu teisingai supratau, minėjote, kad pagal jūsų nuomonę ir vertimus maždaug 10 procentų užsieniečių Turkijoje yra 10 procentų užsieniečių Turkijoje nelegaliai atvyksta. Ar ir nenurodo savo tikrosios pilietybės, bet kaipgi, iš kur gavote šios skaičius? Labai aptakiai pasisakėte dėl Ženevos konvencijos tarptautinių standartų taikymą. Jūs tiesiog paminėjai, apsiribojote vien tik tais mokymais, kuriais siekiama pagerinti žinias apie pagrindinės teisės. Tačiau norėčiau sužinoti, kaip, kokių reikalavimų turi laikytis jūsų agentūros žmogaus teisų srityje. 2010 m. biudžetas. Taigi, kaip reikėtų skirti 2010 m. biudžeto lėšas tam, kad jūs atitiktute tarptautinius žmogaus teisės standartus šios rytėje. Ponas Letinas. Dėkoju. Pradėsiu nuo darbinių sustarimų su Turkija. Brodas jau praeitais metais minėjau, kad e, abi pusės turi bendradarbiauti ir prieš sustarimą reikia dėrėtis ir susitarti. Na, minėjau, kad šiuo metu vyksta techninės diskusijos ir tiesiog bandome nustatyti, kokie bus bendradarbiavimo mastai. Ir mes kalbame apie labai apie konkrečius dalykus, tai yra informacijos mainus, mokymai, bendradarbiavimas tam tikrose mokslinio tyrimų srityse ir bendradarbiavimas vykdant operacijas. Taigi tai yra labai konkretus operaciniai dalykai. Tiesiog e, mes vadovavomės labai praktiniu požiūriu. Nu, kai kalbame apie lėšas, tai pagrindinis klausimas yra, ar tai yra jos turi būti teikiamos privaloma ar savanoriška tvarka. Aš manau, kad šiuo e, metu nebūtų tinkama imtis kažkokių drastiškų priemonių, nustatant privalomo pobūdžio finansavimo mastus valstybėms narėms bei privalomo pobūdžio dalyvavimą operacijose. Na, kol kas mes tiesiog drąsindame valstybės narės dalyvauti, davėme joms laiko susivokti, kaip galime bendrai spręsti europinius iššūkius. Taigi čia labiau vadovavomės pirago nei botago taktiką kita vertus, mes norime išlikti labiau nepriklausomais. Tai yra, norime toliau išlaikyti gebėjimą reaguoti. Ir čia dabar čia kyla nuosavų Frontex lėšų klausimas. Ir mes norime būti Mes norime būti tikri, kad galėtume pilnai pasinaudoti savo turimą įrangą ir taip toliau, tam, kad galėtume panaudoti reikalą esant. Taigi iš vienos pusės reikia raginti valstybės narės plačiau dalyvauti Frontex operacijose, tačiau kita vertus labai svarbu, kad Frontex turėtų savo įrangą tam, kad ji turėtų uh, gebėjimą reaguoti ir dalyvauti operacijose. Greitojo būrevimo būrėjai. E, šie būrėjai buvo numatyti kaip e, priemonė ypatingose situacijose. Dalyvauti, dalyvavimas e, ar asmenų skirimas į greitojo reagavimo būrius yra privalomas valstybėms narėms ir kol kas e, tokių greitojo būrevimo um, būrių operacijos vyko tik tais po du kartus po metus, iš viso yra 700 asmenų. Ir čia ne veltui vykdome tas operacijas, mes tiesiog žinome, kaip ta sistema veikia, jeigu reikėtų ją pasinaudoti. O geras dalykas taip pat yra tai, kad e, tie visi 700 greito reagavimo būrių nariai yra ir, ir įprastinių um, Frontex vykdomų operacijų dalyviai. Taigi tie greito reagavimo būrių ekspertai dalyviai dalyvauja ir įprastinėse Frontex operacijose. Na, o jeigu vykdo, vykdomi kažkokie e, kaip vykdomas kažkokios greito reagavimo būrių operacijos, tai tiesiog tam, kad mes galėtume pasižiūrėti, kaip veikia sistema. Ir sakyčiau, šie būriai yra labai svarbi ir naudinga priemonė, nors vėlgi mes nežinome, kada jų konkrečiai prireiks. Ponas Vandekiam uždavė labai aktualų klausimą apie tai, ko mes nematėme. Na, norėtųsi atsakyti jums į šį klausimą. Taigi ir tai yra pats svarbiausias teisės užtikrimo dalykas, kad žinotume tai, kas vyksta. Na, šiuo metu Europos lygių dar negalim. E, konkrečiai įvertinti, kokie yra uh, vykdomų nusikaltimų neatskleisti skaičiai. Mes tiesiog bendradarbiavame ir ieškame bendrų rodiklių, kurie galėtų padėti įvertinti tiek valstybių narių sistemų, tiek ir bendrų vykdomų operacijų patikimumą. Tai tikriausiai užduotis arteina ateinantiems dešimt, dešimčiai metų. Ir tai esminis klausimas, kaip yra su tais pilkais skaičiais, kurių mes dar nežinome. Štai tokie mano atsakymai jūsų klausimus. Pone pirmininkė, mano klausimą buvo neatsakyta. Na, labai trumpai. Dėl pagrindinių teisių. Mums dažnai tenka susidurti šiais klausimas, kaip mums reikėtų reaguoti tais atvejais, kai yra tariamų pagrindinių teisių pažeidimo atveju. Ir čia labai sąžininkai atsakysiu. Atliekant sienos kontrolę, tenka susidurti su tokiais kaltinimais. Aišku, bandome gerinti situaciją mokymų pagalba, taip pat įtraukdami tam tikrus dalykus į operacinius planus, tačiau nereikėtų pasiduoti iliuzijai, kad visus šiuos klausimus susijusius su žmogaus teisėmis galėtų išspręsti E, sienos apsaugos pareigūnai. Čia dalis užduočių tenka valstybėms narėms. Mes turime atitinkamą ataskaitų sistemų, e, teikimo sistemą e, apie vykdomas sienų apsaugos operacijas. Jeigu gauname um, informacijos apie tai, kad tokių operacijų metu buvo pažįstų žmogaus teisės, mes tyrėme konkretų atveju ir kartais jis yra perdodamas ir komisijai. Taigi mes labai rimtai žiūrime šios dalykus, tačiau taip pat reikia suvokti, koks mūsų vaidmuo yra šiame kontekste. Lygiai tas pats pasakytina apie bendradarbiavimą tarp valstybių narių ir trečių šalių, konkrečiai dėl tarp Italijos ir Libijos. Frontex negali prisimti teisėjo vaidmens ir sakyti, kad kažkas yra gerai ar blogai, tai ne mūsų užduotis. Ir šiuo atveju tai mes nesame ir susitarimo šalis. Ir plačiai tariant, jeigu mes kalbame apie pilną žmogaus teisų gerbimą, tai sakytume, bandome atsižvelgti į šiuos dalykus, atlikdami mokymus, jų metu skiriame daug dėmesio žmogaus teisėms ir pagrindiniams teisėms. Ir manau, kad planuodami ilgalai, ilgalaikės investicijas, pavyzdžiui, mokymą ir taip toliau, tokiu būdu taip pat galėtume atsižvelgti šios klausimus. Dėkuoju, ponai Latinai. Dar trys nori, kolegos nori pasisakyti. Pone Kročetė, ponas Maskalina ir ponas Andriu. Ponas Tavaras atrodo taip pat nori pasisakyti. Aš suteiksiu pirmininkamą pareigą ponui Makolino. Jis dabar galės jums čia vadovauti, man teks išvykti į kitą posėdį. Dėkuoju pono Laitinanui už mums skirtą laiką ir pono Tavaris dėl darbo tvarkos. Galbūt prieš posėdį, galbūt reikėtų kažkokio konkretaus sąrašo, kuris būtų paskelbtas, tam, kad visi žinotume, kas pasisako, kas ne. Pirminkė, atsiprašau, aš tikrai bandžiau pasižymėti visus norinčius pasisakyti. Suteikiu žodį ponui Maskul... Suteikiu pirmininkam ponui Maskulinu. Bene, io sostituisco la, la, la, la Antweld. Kągi, tenka pakeiti, pakeisti šiame poste arba šioje kėdėje kolegę Sofiją Intfeld. Ko gero matau, kad yra nemažai kolegų, kurie pagidaužyti klausimus. Prašom.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 E, greičiausiai trečiosiam šalims skirti papildomai fond, papildomi fondai e, būtų gera mintis ir geras būdas spręsti kylančias problemas. Ačiū. Taigi, galbūt jūs trumpai. Aš užduosiu klausimą. Kalbėjote apie keturius esminius elementus, galbūt keturius ramščius, kuriais remiasi jūsų veikla. Ko gero svarbu ir palaikyti santykius su valstybėmis narėmis. Tačiau tenka pripažinti, jog toks bendradarbiavimas ne visada sklandžiai vyksta. Taip pat trečios šalis kartais naudojama Frontex, naudoja Frontexui suteiktą įrangą. Mano klausimas susijęs su Stokholmo programa, kuri buvo priimta visai neseniai. Ar pagal šią programą daugiau įgaliojimų turės Frontexas? Tačiau kodėl bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis iki šiol nebuvo pakankamai efektyvus? Kas kaltas? Valstybės narės? Galbūt jūs? Tai kaip jūs norite prisidėti prie tampresnių konstruktyvesnių santykių su visiems narėmis Tavariasas. Pone Laitinai, kalbėjote, kiek lėšų skirta jūro operacijoms. Sakėte, kad nereikia nerimauti dėl to, kad lėšų mažiau. Turint mažiau bus galima daugiau pasiekti. Tačiau kur būtų galima panaudoti papildomas lėšas? Pagidaučiau sužinoti, kaip yra su žmonėmis. Kalbama ne apie prekes, ne apie, ne apie konteinerius, kalbame apie gyvus žmonės. Tikrai gal ne visais atvejais yra tinkamai parinkti ir jūsų operacijų pavadinimai. Plaktukas, pavyzdžiui, kažin ar tai humaniškas pavadinimas. Taigi žmonės juk bėga nuo karo, nuo persekiojimo, tai ar jie gali būti pripažinti tikrais pabėgėliais? Bet ar jūs patys norite sužinoti tikrąją šių asmenų pilietybę? Taigi mes panašiai mastome, bet kaip ketinate įsiaiškinti šią pilietybę? atlikti apklausas atviroje jūroje, pavyzdžiui. Kokiais būdais norite įsiaiškinti tikrąją šių asmenų pilietybę? Kaip norite kovoti su nepagristais prašymais? Kaip norite įsiaiškinti, nuo ko jie bėga? Svarbu užtikrinti, kad niekas, kas yra persikiamas, nebūtų gražinamas į savo šalį. Mūsų komitete juk buvo svarstyta bei patvirtinta, kad Frontex operacijose turi greit dalyvauti jungtinių tautų pabėgėlio komisariato atstovai. Taigi teirautumėmės, kaip ir jungtinių tautų pabėgėlio reikalų komisariato atstovai galės įtraukti Frontexo veiklą. Ačiū. Paskutinis klausimas, prašom. ha fatto riferimento nella, nella... Savo pristatymę minėjote be kita ko ir štai ką. Neva viduržėmė jūros regionas, Maltos, Italijos teritoriniai vandenis, neva ten yra sumažėję nelegalios migracijos apimtis arba net visai susždžiuvo tokia sustojo tokia migracija. Ką tai reiškia? Ar tai reiškia, kad ir Frontexas šiame regione nebevykdys savo operacijų? Jeigu mes panalizuotume migracijos rautus minėtame regione, tai pamatytume, kad pati Italija bei pati Malta visada šias problemas sprendė. Frontexas čia jokių veiksmų nesijėmė. Taigi, tai susiję ne tik su teigiamais, bet ir neigiamais aspektais. Minėtame dvišalėme starime galima žvelgti ir neigiamų aspektų. Ko gero, turėtume įsiaiškinti, ar laikomasi bendros linijos kontroliuojant migracijos rautus, ar numatomas bendras finansavimas tokiems veiksmams, ar yra vykdoma bendra žmogaus teisų užtikrinimo politika ir panašiai. Tuo labiau, kad šiuo metu tam tikros sienos nebetlieka savo vaidmens. Pakanka patekti į Graikiją, o po to galima atsidurti bet kurioje faktiškai ES vietoje, pavyzdžiui, Belgijoje. Taigi didžiausia atsakomybė kovojant su migracija tenka toms pasienio šalims. Ar nematote, kad šiuo metu mums reikėtų labiau galvoti apie europinio masto politiką, apie labiau suderintą, suvienodintą europinę politiką. Ar nereikėtų mums netgi vengti dvišalių starimų su atskiromis trečiosiomis šalimis, nes tai tikrai nėra panacėja. Kaip pavyzdį paimkime Libiją ir jeigu ES pagidautų starimo su Libija. Libija yra trečioji šalis, tačiau tokia, kuri tikrai negarsėja pagarbą žmogaus teisėms. Tai ką daryti jos atveju? Atleiskite, ponė pirmininkė, labai apgailestauju, kad e, guja frakcijos atstovai nesu, negalėjo pateikti savo klausimų ir jų komentarus nebuvo atsižvelgta. Ponas direktoriau, pirmiausia klausimas dėl to, kaip jūs pristatėte Frontexo rezultatus. Frontexas yra techninė agentūra, tačiau jūsų pristatymas ir nesupykite pasenęs. Susidaro įspūdis, lyg jūs būtumėte parengę gana atsainiai bet kokią ataskaitą, nesuvokdamas, kad ataskaitos esmė yra žmonės. Daugiausiai dėmesio skiriate finansiniams dalykams, tik tarp eilučių užsimėte apie žmogaus teisės ir tik apie tai kalbėjote pasieniečių mokymo kontekste. Taip pat teigiate atsakęs į mano kolegės išsamesnį užduotą klausimą. Kas man rūpėtų? Noriu įsiaiškinti du dalykus. Žmogaus teisės yra pažeidžiamos ne tik ES, bet ir trečios šalise. O jūs iš dalies esate kompetitinga institucija. Tai ar nemanote, kad ir Europos parlamentas turėtų sulaukti iš jūsų išsamesnės informacijos apie tai, kokius žmogaus teisų pažeidimo atvejus jūs esate identifikavę. Kitas dalykas. Norėtume daugiau sužinoti apie mokymo žmogaus teisų klausimais turinį. Dabar trumpai apie kitus klausimus. Kalbėjote apie tai, jog nėra teisingai nurodoma pilietybė. Bet ką tai reiškia konkrečiai? džiaugiatės, kad sulaikoma daugiau asmenų. Bet vėlgi konkrečiai, ką tai reiškia, kokiu pagrindu yra suimami arba areštuojami asmenys. Džiaugiatės tuo, jog yra rečiau dabar neteisė kertama ES siena. Tačiau žinome, kad sulaikyti asmenys yra išsiunčiami į trečias šalis tačiau jūs nieko nepasakėte apie tai, koks likimas ištiko tuos žmonės, sugražinus juos į savo tėvynę. Pirmininkas pertraukė kalbėtoją. Kaip yra su Baltarusija, Maroku, Tunisu ir visai pabaigai. Jeigu migrantas e, nori užginčyti jo atžvilgiu priimtą sprendimą, tai ar jis gali ginti savo teisės ir kaip gali jas gintis? ginti? Direktorė Lena Parola. Direktorių, prašom. Thank you, thank you once... Ačiū labai. Atleiskite, aš e, nesupratau pono Enčio klausimo dėl jungtinio tyrimo. Jeigu jūs norite sužinoti, ar Frontexas teiks bendras tyrimo komandas, tada atsakysiu ne. Tai ne mūsų reikalas. Galbūt jūs nebent patikslinkite savo klausimą, jeigu nepatiko mano atsakymas. Stokholmo programa. Tai yra keliarių metų trukmės programa Frontexas. Šios programos kontekste vaidina gana svarbu vaidmenį. Taip pat pagal šią programą yra naujai paskirstamos kompetencijos. Be to įsigaliojo Lisabono sutartis, tai bei Stokholmo programa sustiprina sienos apsaugos galimybės. Šias galimybės dabar galima įvairiau panaudoti. Tai yra, ko gero, vienas iš svarbiausių principų. Bet to ir valstybės narės yra raginamos aktyviau dalyvauti atitinkamuose veiksmuose. Tai irgi yra vienas iš esminių Stokholmo programos principų. Bet reikia apsišarvuoti kantrybę. Dar visai neseniai sisteminis bendradarbiavimas tik pradėjo veikti. Turime stebėti, kaip bendradarbiavimas plėtojasi, galbūt mes nesame visiškai patenkinti, tačiau neskubėkime, galbūt laipsniškai bendradarbiavimas įgaus konkretesnės formas. Kitas klausimas. Dėl pasieniečių ir jų sprendimų. Norėčiau labai aiškiai Jums pasakyti. Frontexas nėra agentūra priimanti sprendimus dėl to, kokios procedūros turi būti taikomos asmenims, kuriuos sulaiko sienos apsaugos tarnybų pareigūnai per mūsų atliekamas jungtinės operacijas. Kompetencija turi valstybė narė, ta, kuri vadovauja operacijai, o visi sprendimai dėl prieglopšio steikimo, dėl sulaikymo, kitais klausimais, ar tai būtų administracinio pobūdžio sprendimai, ar tai būtų kokio kito pobūdžio sprendimai, tai yra operacija priimančios šalies kompetencijos reikalas. Frontexas nenurodo, kokių veiksmų reikia imtis. Ta turime labai aiškiai suprasti. Atitinkamai mes niekaip ir negalime tiesiogiai įtakoti valstybių narių veiksmų. Mes e, stengiamės e, atsižvelgti į ilgalaikius tikslus, e, naudojame netradicinės priemonės, mokymus, mokymų programas, taip toliau ir panašiai. Taigi tokiais principais mes bandome vadovautis. Tas pats pasakytina ir apie prieglopšio prašymus. Tas pats pasakytina ir apie žmogaus teisų aspektus. Tikrai, kad puiku, kai jūs kalbėjote apie jungtinių tautų pabėgėlių reikalų komisariatą. Jau dviejus metus mes esame pasiekę sutarimą su šia jungtinių tautų organizacija, taip pat su tarptautinė migracijos organizacija. Jungtinės tautos sistemingai dalyvauja mokymo programų rengime ir be abejo, jeigu pagidaujama, galima susipažinti šių, šių, su šių programų turiniu. Išsameu jų dabar komentuoti negalėčiau, bet jeigu pagidaujate, galėtumėte gauti informaciją vėliau. Junktinių tautų pabėgėlių reikalų komisariatas turi savo ryšių biurą Varšuvoje, kuris kasdien palaiko kontaktus su mumis. Taigi mūsų bendarbiavimas vyksta kasdien. Taip pat ir su ES pagrindinių teisų agentūra mūsų jie tamprus bendradarbiavimo ryšiai. Tikrai mes iš juos aspektus atsižvelgiame ir pagal išgalės prisidame prie to, kad būtų paisoma besąlygiškai pagrindinių žmogaus teisų sienos apsaugos srityje. Europinės požiūris į sustarimus. Be abejo, yra naudinga turėti tiek europinio maso starimą. Naudinga yra ir valstybė nariai turėti konkretų starimą dvišalių pagrindų su trečia šalimi. Netai svarbu, koks variantas yra primtinesnis. Ko gero svarbiausia, kas kita. Svarbiau įtraukti trečiasias šalis į atitinkamą praktinę darbiavimą. Kaip ten bebūtų, mūsų svarbiausias prioritetas pasiekti su trečiosiomis šalimis europinius sutarimus Frontexo lygmiu, užuot e, šiam tikslui bandžius naudotis valstybių narių dvišaliais sutarimais. Panas pirmininkė, tikiuosi atsakiau į man visus pateiktus klausimus. Ačiū labiau, ponas e, direktoriau. Ko gero mes dabar galime perėti prie paskutinio su Frontexu susijusiu klausimo. Tai yra šeštasis darbo tvarkės punktas tarybos pasiūlymas dėl Šengeno sienų kodekso papildymo, kiek tai susiję su Frontexo agentūra. Komisijos atstovas kalbės, prašom. Ačiū gerbiamas pirmininkė, labai ačiū visiems. Mes taryboje gavome komisijos pasiūlymą dar gruodžio pradžioje. Ir iš karto, žinoma, ėmėmės darbo tam, kad kuo anksčiau prieitumėm susitarimo. E, terminai konkrečiai šiuo klausimu yra labai trumpi. Ir mes jau surengėme kelis susirinkimus, ir oficialius, ir neoficialius. Ir toliau renkamės ir dirbame ir tikimės kuo greičiau priimti sprendimą, rasti kompromisą. Žinoma, mes suprantame, kad tai nebus lengva, nes šitas klausimas yra ypatingai jautrus kaip e, matėme šiandien iš pasisakymų ir klausimų. Tačiau norėčiau priminti ir pabrėžti, kad bendrėjai politiniai principai šio klausimu jau buvo e, patvirtinti e, reglamente 56206. Tai buvo vienas iš pirmųjų e, bendro sprendimo būdų priimtų dokumentų, reglamentų. Taigi čia mes turime parlamento ir tarybos priimtus principus, tačiau jie susiję su politinėmis valstybių narių e, problemomis. Taip pat yra klausimų susijusių su tarptautinė jūrų teisė. Taigi čia reikia atsižvelgti ir į tarptautinės jūros teisės įtaką tarybos sprendimui. Ir, ir kitas svarbus klausimas, ir visos valstybės narės pritarė, kad jis, būtų, kad jis atsispindėtų šiame, e, primant šitą klausimą, tai būtent e, žmogaus teisų klausimas ir tikiuosi, kad jis, šitas klausimas tikrai bus įtrauktas į galutinį dokumentą. Kaip jau sakiau, dirbti yra gan sudėtinga, nes ypatingai turim, trumpas yra šis terminas, bet Koreper jau buvo susirinkęs ir kalbėjo apie tai ir tikimės, kad šio mėnesio pabaigoje mes galėsime jums atsiųsti atitinkamą dokumentą. Ačiū. Eh, Dabar žodis komisijai. Tikime sulaukti iš jūsų papildomos informacijos, galbūt ir pristatyti tuos klausimus, apie kuriuos jau taip buvo šiek tiek užsiminta. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū, ponas pirmininkė. Trumpai apie šio sprendimo prieš istoriją. Pono Leitinino paminėtos operacijos, pirmiausia, jūroje vyksta labai sudėtingoje teisinėje bei praktinėje aplinkoje. Čia kertasi nacionalinė, Europos, tarptautinė teisė. Matome, jog labai skiriasi valstybių narių požiūris į teisės normų interpretavimą. Taigi šiuo pasiūlymo, sprendimo pasiūlymu norima padaryti Frontexo koordinuojamas jungtinės operacijas veiksmingesnėmis, sukurti aiškesnį teisinį pagrindą, kad valstybės narės galėtų aktyviau dalyvauti operacijose. Ir trečias tikslas, nemažiau svarbus, užtikrinti atsižvelgimą į pagrindinės žmogaus teisės, kad jų būtų laikomasi per frontos operacijas. Klausimas techninis, sprendime yra detaliai analizuojama, kaip atskiri vadovaujantis karininkai arba pareigūnai turi elgtis, kaip į kokius aspektus jie turi atsižvelgti priimandami sprendimus jūroje per operacijas. Taip pat tai susijęs su sprendimu interpretavimu, bandomas išspręsti dėl tam tikrų bendrų gairių, kurios būtų taikomos egzistuojančiai tarptautiniai jūrų teisiai, ES teisiai, kaip tas teisės normas būtų taikyti interpretuoti valstybės narės. Komisijos pirmininko pavaduotojas Baro nusprendė parengti šį komisijos sprendimo pasiūlymą, vadovaudamasis pagal Šengeno sienų kodeksą suteiktas galės juo mes nenorime pakeisti tų taisyklių, kurios egzistuoja sienų kodekse. Jau seniai šį klausimą sprendėme su valstybės narėmis, kiek įmanoma stengiamės rasti bendrą sutarimą dėl to, kokios taisyklės turėtų būti taikomas. Vasarį pirmasis projektas buvo pateiktas sienų kodekso darbo grupiai, tačiau spalį mes e, peržiūrėjome ir pateikėme naują šio kodekso redakciją. Aštuonios valstybės narės paremė šį projektą, septynios buvo prieš, likusios susilaikė. Tikrai mums nepavyko gauti sienų kodekso komiteto nuomonės, nei kvalifikuota dauguma, nei prieš, nei už. Kodėl nuomonės išsiskyrė? iš dalies dėl teisinio pagrindo. Pirmiausia, dėl to, ar reikia paiešką bei gelbėjimą įtraukti į sprendimą. Kai kurios valstybės narės būtų pagėdavę neprivalomo pobūdžio gairių. Nuomonės išsiskyrė be kita ko ir dėl to, kaip reikia interpretuoti tarptautinę teisę. Galbūt tai yra irgi viena iš priežasčių, kodėl mes pateikėme tokį pasiūlymo projektą. Be to, kai kurios valstybės narės nesutarė dėl to, kaip e, išspręsti klausimą dėl jūroje perimtų pabėgėlių išlaipinimo. Taigi mums nepavyko gauti sienų kodekso komiteto nuomonės. Taikant komitologijos procedūrą, komisija netgi privalėjo pateikti pasiūlymą dėl tarybos sprendimo. Taigi šis dokumentas dabar nagrinėjamas taryboje taryba iki vasario 7 turi pareikšti savo nuomonę, parlamentas iki balandžio 7. -osios. Taigi, ponas pirmininkė, jei būtų klausimų, mielai atsakyčiau. Grazie. Honorable Buzutil. Ačiū, garbusis Buzutilas, prašom. Ačiū, ponas pirmininkė. Du klausimai. Pirmas su procedūra susijęs man yra aiškus e, šios iniciatyvos teisinis pagrindas, jeigu suprantu taikoma komitologijos procedūra. Ar nebūtų galima sulaukti teisės tarnybų nuomonės, jeigu jų atstovai dalyvauja posėdėje? Norėčiau žinoti aiškiai, kokius straipsnių mes vadovaujame šiame kontekste. Be to, kokias teises šiame kontekste turi Europos parlamentas. Kitas dalykas. Ar Lisabono sutartis vaidina kokią nors vaidmenį šią iniciatyvai, nes jos buvo imtasi dar prieš priimant Lisabono sutartį. Bet jau galioja, situacija pasikeitusi, taigi paaiškinkite man, kaip yra su teisiniu pagrindu. Jeigu to nepasakys šiandien teisės tarnybos, galbūt jūs raštu kreipkitės į teisės tarnybas, kad jos atsakytų raštu. Mano antras komentaras, labiau politinio pobūdžio. Ponas pirmininkė, mums yra pateiktas lyg ir techninis klausimas. Tačiau realiai svarstant, tai yra politiškai labai svarbus klausimas. Todėl turėtume labai atidžiai apsvarstyti šios iniciatyvos politinius padarinius. Kas man rūpi? Šiuose rūmose esame ne kartą sakę, kaip svarbu vadovauti solidarumu, dalintis naštą, kaip svarbu, kad valstybės narės kolektyviai prisijimtų atsakomybę už imigrantų srautus bei jų valdymą. Bet jeigu aš teisingai suprantu tai, kas mums patikta, taryba dabar priims sprendimą ir pagal jį, pagal šį sprendimą, tik viena specifinė valstybė narė A, B ar C, taigi tik ji turi priimti savo teritoriją asmenis, per jo sieną pateks Europos Sąjunga. Bet taip nesuderinama su to, kuo siekia Europos parlamentas. Mes norime solidarumo principo, o taryba tokį principą pamina. Visa našta tenka vienai valstybei nariai. Ko gero, politiškai mums tai yra nepriimtina. Todėl aš manau, mes turime labai atidžiai išanalizuoti parlamento prerogatyvas ir tik po to spręsti dėl šios iniciatyvos. Ačiū. Flot, kolegė Flotra. Bon, moi, je trouve que la description des... Man atrodo, kad pasiūlymo tikslai yra teisingai išdėsti. Iš tikrųjų, tuo siekiama užtikrinti, kad valstybės narės galėtų tinkamai reaguoti į savo tarptautinius įsipareigojimus pagal tarptautinę jūrų teisę, kad užtikrintų paaišką, gelbimą, žmogaus teisės. Taigi tikslai labai pagirtini ir reikalingi. Dabar pora klausimų. Ko gero, vienas iš klausimų susijęs su tuo, ką pasakė Frontexo direktorius. Jis sakė, neturys tiesioginės atsakomybės šioje srityje. O kaip yra su pačiomis gairėmis? Kas jas įtraukta? Skaitant ją susidaro įspūdis, jog jos yra nesuderinamos su tuo, kokios yra dabar valstybių narių prievolės pagal skirtingas konvencijas. Pavyzdžiui, asmenys turi būti išlaipinami pirmiausia toje šalyje, iš kurios išvyko. Tai yra nesuderinama su Ženevos konvencija, su jūrų teisė, kadangi būtina asmenį išlaipinti saugioje vietoje, kiek įmanoma greičiau. Tai nebūtinai turi būti trečioji šalis, iš kurios išvyko. Taigi tai vienas man rūpimas klausimas. Kitas. Kaip yra su prieglopščio teigimu, per procedūrą yra aiškinamasi, kad e, žmogus nebus persekiojamas toje šalyje, į kurią yra išsiunčiamas. Tai arba užtikriname, kad jūroje išgelbėtas žmogus turi teisę pateikti prašymą dėl priegos suteikimo ir nebandykime susilpinti šios galimybės, e, įvesdami tokias formuluotės, e, kurios tikrai neišspręsia praktinių problemų, kurios dabar kyla visiems narėms. Taigi tikrai neteisinga formuluotė. Patys tikslai galbūt yra geri, tačiau ko realiai bus pasiekta, ko gero nedėrė su tuo, kas e, yra dabar šiuo metu numatyta. Morajas. Chairman, I... Ačiū. Sutinku su mano kolegomis. Klausimas be abejo nepaprastai sudėtingas, taip pat ir politiškai labai rimtas. Yra daug politinių aplinkybių. Pakalbėsiu apie vieną. Komisijos pasiūlymo ketvirtajame straipsnėje įtvirtinamas neišlaipinimo galbūt principas. Ir mes nenorėtume, kad būtų parengtas kaip tik toks tekstas. Tai yra tarybos Be abejo, nevyriausybinės organizacijos reiškia surūpinimą, taip pat ir mano frakcija reiškia surūpinimą, jei būtų pasta kitų kelių. Dabar Buzutilas kalbėjo apie komitologiją. Atrodo, kad čia remiamasi Šengeno sienų kodekso straipsniu reglamentuojančiu komitologiją. Bet įsigaliojus Lisabono sutarčiai, kaip situacija pasikeitė. Jeigu aš teisingai suprantu, parlamentas dabar galės išanalizuoti tekstą praėjus dviems mėnesiams nuo pateikimo Taigi tikrai paaiškite man, kokia yra tikslėjo parlamento kompetencija, kadangi situacija gana komplikuota įsigaliojus Lisabono sutarčiai. Tikrai šis klausimas, kaip sakė kolega, nėra toks techninis, kaip atrodo, jis daugiau politinis. Enisi paskart. Uh, you, basis... Ačiū pirmininkė. Manau, būtų protinga ir tarybos išklausyti, kalbant apie teisinę bazę. Jie irgi dėl to paties kalbasi ir tarėsi. Manau, būtų naudinga ir rytoj prieš koordinatorių susitikimą gauti e, daugiau informacijos. E, parlamentas galėtų pasakyti taip arba ne, bet šitas susitarimas yra be galo svarbus. Pritariu Simonui bet manau, kad mums reikia susitarti dėl gairių, nes kai kurios šalis nenori dalyvauti tos naštos pasidalinime. Ir kai neturime gairių, tai taip ir, taip ir tęsiasi tas užburtas ratas. E, Frontex pradėjo dirbti 2005 metų lapkričio mėnesį, jau kiek daug praėjo laiko, o mes vis dar kalbame apie tas gairės. Jau prieš daugelį metų reikėjo jas priimti ir būtumėm išvengę daugybės problemų. E, komisija labai stengiasi tas gairias priimti, bet valstybės narės to nenorėjo. Ir Dabar matome, kad liko tik viena problema tarp Italijos ir Maltos, kurią reikia spręsti ir jau galbūt pasieksime kompromiso. Bet norėtumėm daugiau informacijos apie tą padėtį, apie tas dėrybas, kad žinotumėm, e, kur link einame. Ačiū. Ačiū. E, kai kurie klausimą iškelti pono Bursitel, galbūt labiau e, adresuoti teisės tarnybai ir galbūt pateiksime atsakymą raštiškai. Nežinau, ar būtų galima dabar išgirsti atsakymą, ar, ar vėliau. Dabar perduotų žodį Frontexo direktoriui. Ačiū pirmininkė. Pasisakysiu mm, trumpai ramiai. Dėkoju komisijai ir tarybai už jų darbą. Tikriausiai dabar šitame komitete diskutuojant tapo aišku, kad jeigu Europos institucijos nesugeba susitarti dėl tam tikros priemonės, e, tai tapo mano problema jau penkerius metus. E, taigi, jeigu ES institucijos nesugeba per penkerius metus sukurti tų gairių ir priimti, tai tuos penkerius metus aš vis kliūnu už to akmens, aš vis. Tai tampa didžiausia mano problema nes negalima įspręsti operacinių problemų, tokių kasdienių problemų, jeigu neišspręsta tokia politinė problema. Taigi man labai svarbu, kad būtų priimtas sprendimas ir būtų žengtas žingsnis į priekį, kad būtų galima priimti šią priemonę. Jeigu turėtumėm pakankamą teisinį pagrindą, aš tikrai būčiau, pasisakyčiau už tai, kad gairės būtų kuo įmanoma labiau įpareigojančios ir privalomas tam, kad būtų lengviau vykdyti mūsų veiklą. Ačiū. Ačiū. Žodis teisės tarnybai. Galbūt galėtumėt trumpai e, pasisakyti apie tai, o vėliau galbūt ir smulkiau. Ačiū pirmininkė. Galbūt pirmiausia reikėtų valstybėms narėms pasisakyti. E, e taip, pasižymėjome pono Busėtelį iškeltą klausimą. E, Kaip žinote, komitologijos procedūra sprendžiamos problemos prastai būna pačios sudėtingiausios. Kompromisą padėt, pasiekti sudėtingiausia. Bet pirmiausia, norėčiau šitą paaiškinti. Europos parlamentas tą klausimą kėlė jau kelis kartus. Įsigaliojus Lisabono sutarčiai, ankstesnioji komitologijos procedūra 99 metų procedūra, kuri vėliau buvo peržvelgta 2006 metais, nebegalioja. Bet koks teisinis aktas, kuris buvo priimtas prieš įsigaliojant e, Lisabono sutarčiai remiantis komitologijos principų, vis dar galioja. Ir tas teisės aktas priimtas komitologijos principų pr procesų prieš tai yra galiojantis. Taigi, visi teisės aktai, kurie buvo priimti komitologijos procedūrą prieš įsigaliojant Lisabonai sutarčiai, toliau galioja. Jeigu e, pakeičiamas pagrindinis dokumentas, reikės būtinai naud, e, vadovautis naujosiomis taisyklėmis pagal Lisabono sutartį. Pagal 2021 Lisabono sutarties straipsnį ankstesnis sprendimas, kuriam buvo taikomos koptologijos e, procedūra, bus pakeista bendro sprendimo procedūra tarp parlamento ir, ir komisijos. Uh, Komisija pažadėjo pateikti informacijos apie naujus reglamentus kiek įmanoma greičiau. Ir Tiek norėjau bendrai pakalbėti apie anksčiau naudotą komitologijos procedūrą. Tam, kad konkrečiau pasisakyčiau šio klausimo, man reikėtų labiau įsigilinti tam, kad žinočiau, ar m, mm, čia buvo naudojamas e, komitologijos procesas ar ne. Ar dabar reikia laikytis to pasikeitimo, ar, ar nereikia. Ar reikia pakeisti e, dabar procedūrą ir dirbti pagal Lisabono sutartį. Tačiau man reikėtų šiek tiek laiko tam, kad galėčiau atsakyti į šį klausimą iš esmės. Ačiū. Kągi mes atsiliekame nuo darbo atvarkės. Bet buvo labai svarbu sužinoti teisės tarnybos nuomonę. Tikimės, kad gausime ir raštišką atsakymą šį klausimą, klausimas dar nėra užbaigtas. Mm, kadangi jau labai stipriai atsiliekame nuo darbo atvarkės, norėčiau perėti prie balsavimo, jeigu jūs neprieštaraujate. Taigi, pirmiausiai dėl tre, aštunto klausimo balsuojame 8 metų biudžeto vykdymo patvirtinimas, EB e bendrasis biudžetas, trečias skirstis, komisija. E, nuomonės referentas Juanas Fernando Lopes Aguilar. Ar esate pasiruošę balsuoti? Galime šiek tiek palaukti, padaryti trumpą pertrauką. Pone pirmininkė, pamiršau savo balsavimo kortelę. Jeigu balsuosime elektroniniu būdu, tai ar aš galiu vis dėlto savo balsą pareikšti pakeldama ranką? Quindi per chi non ha la tessera, il tesserino, la levata di mano dovrebbe essere sufficiente a rilevare. Galima pakelti ranką, jeigu neturite kortelės. Quindi, punto numero 8. Taigi, aštuntas klausimas. Turime pono Busotil pakeitimą, balsuokime dėl Kas yra už pakeitimą, žodinį pakeitimą? Prieš. Susilaiko. Priimta. Galutinis balsavimas tuomet. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Devintas klausimas. Čia turime du pasiūlymus dėl pirmo pono veržę. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. Antrasis pakeitimas, pono Busutil. E, kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Dabar galtinis balsavimas. Kas už? Prieš? Susilaikom. Priimta. Dešimtas klausimas. Turime vieną pakeitimą. Kas pasisako už? Prieš? Susilaiko? Priimta. Paskutinis balsavimas, kas už. Bendras balsavimas, atsiprašau, kas už. Priimta. Kitas klausimas. Du pakeitimai. Pirmas, pono Virža. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Antras pakeitimas, pono Busutil. Ka už? Prieš? Susilaiko? Priimta. Galutinis balsavimas už, prieš, susilaiko, priimta. Kitas klausimas. Dėl policijos kolegijos SEPOL turime tris pakeitimus. Dėl pirmo pono Verža, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antras pakeitimas, pono Verža, už, prieš, susilaiko, priimta. Trečias pakeitimas. Pono busutil už, prieš, susilaiko, priimta. Paskutinis, e, galutinis balsavimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar dėl Frontex. 13 klausimas. Pakeitimas pono Busutilkas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Antras buvo atsijimtas. Trečias pakeitimas tampa antruoju, pono Busotilis. Šis pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Ir Bendras paskutinis balsavimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar duosiu žodį ponui Kuela, kuris atvyko. Septintas klausimas buvo išbrauktas ir dabar kalbėsime apie ilgalaikės vizas. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu apie ilgalaikės vizas. Turime dvi ataskaitas, nes įsigaliojus Lisabonos sutarčiai e, kai kurie klausimai e, priimami e, bendro sprendimo būdu. Dabar įsigaliojus Lisabonos sutarčiai mes turime kompetenciją ir galime bendrus sprendimu priimti visus klausimus. Ir e, Ispanija, pirmininkaujantis šalis, pasiūlė e, dirbti tik ties vienu dokumentu, ne ties dviem. Taigi norėčiau pirmininkaujančiai šaliai pasiūlyti, kad pristatytų mums savo poziciją. Žinoma, jeigu komisija norėtų išreikšti savo nuomonę, taip pat būtų įdomu išgirsti, o vėliau išgirdęs tarybą ir komisiją norėčiau vėl pasisakyti. Ačiū, ponio Koliu. E, pirmininkaujančio šalies atstovas jam žodis. Eh, Ačiū dar kartą pirmininkė. Manau, kad panas Koelio puikiai paaiškino esmę šio klausimo. Įsigalios Lisabonos sutarčiai labai svarbu reik, performuoti šitas dvi iniciatyvas. Mes Suprantame, kad reikėtų veikti taip, kaip mm, deputatas pasiūlė, sujungti šitas iniciatyvas. Mes pasisakome už tai ir e, jau esame tarėsi ir bendravę e, šio klausimu kalbėję ir tikimės, kad kuo greičiau bus primtas sprendimas ir taip pat ir parlamente. Žinoma, kad bus, galbūt bus keletą pakeitimų, Tačiau tikime, kad kuo greičiau bus priimtas bendras sprendimas, bendras kompromisas. Ačiū žodis komisijai. Uh, uh, Ačiū pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Komisija gali patvirtinti tai, ką paaiškino ponas Koelio. Vienintelė priežastis, kodėl komisija pernai pristatė du, du pasiūlymus, tai buvo būtent todėl, kad e, kai kuriuos klausimus reikėjo priimti bendrų sprendimų, o kitus klausimus reikėjo priimti konsultavimo procedūrą. Taigi dabar įsigaliojus Lisabonos sutarčiai abu pasiūlymai gali būti priimami bendro sprendimo procedūra. Taigi tiesiog nebereikalinga turėti du atskirus pasiūlymus. Todėl mes pritarėme Ispanijai, kaip ir minkančiai šaliai, kad galima būtų sujungti šios du pasiūlymus. Ačiū. Pone Koje, ar norėtumėt pasisakyti išgirdęs abiejų atstovų pasisakymą. Taip, ačiū pirmininkė. Čia yra techninis pakeitimas. Ir bus daug paprasčiau dirbti ir parlamentui, ir mums. E, siūlau pritarti pasiūlymui, sujungti šios du pasiūlymus. Norėčiau padėkoti komisijos, mūsų, mūsų komiteto sekretoriatui, nes jisai e, daug dirbo, kad suderintų šios du pasiūlymus, kad juos sujungtų į vieną. Šis darbas jau yra atliktas ir norėčiau paprašyti, kad šio darbo rezultatas būtų išplatintas visiems komiteto nariams. Nepamirškite, kad šio mėnesio 18 diena yra pakeitimų pateikimo terminas. Taigi tai jau yra kitą savaitę, kas norėtų pateikti pakeitimų. Uh, tikriausiai norės pamatyti kuo anksčiau tą mm, sujungtą tekstą, o ne du atskirus pasiūlymus, kaip jie buvo pateikiami iki šiol. Turėdami bendrą tekstą galėsite perskaityti, įsigilinti, pasiūlyti pakeitimus ir tuomet galėsime dirbti galbūt ir pagal ankstesnį kalendorių, pagal ankstesnį darbo atvarkę, bet jau pagal e, remdamiesi tuo bendroju tekstu, kaip pasiūlė Ispanija, pirmininkaujantis šalis. Tikriausiai Remilio dekapitanis ir kiti matėte. Pagal mūsų darbo procedūrą ir pagal 37 taisyklę reikia kreiptis į teisinių reikalų komitetą, jeigu yra tam tikrų teisinių klausimų, bet galbūt tai spėsime padaryti ir nekeisdami numatytos darbo tvarkos, darbo laiko. Pirmininkas, ačiū ponia Koelio, jeigu visi pritarėte šiam pasiūlymui, galime keliauti toliau komisiją. Ne. komitetas, ar iš komiteto deputatai norėtų, ką nors pasisaky, norėtų pasisakyti? Puiku, tada primenu, kad pakeitimus galima pateikti iki sausio 18 dienos, pateikti pakeitimus konsoliduotai versijai. Ačiū ponui Koelio. Dabar 14 klausimas. Teisė į vertimo žodžių raštų baudžiamosiuose procesuose. Žodis poniai Letford. Uh, thank you very much, uh, Chairman. Um... Ačiū pirmininkė. Kaip žinote, tas pasiūlymas, kurio aš buvau pranešėja ir, kur, pas, ir kur, kurio, tas klausimas, kuriuo pasiūliau parengti ataskaitą, uh, galima sakyti, sužlugo dėl to, kad įsigaliojo Lisabono sutartis ir dabar m, mm, reikės nu, laikytis naujos procedūros. Ir um, dėl mano ataskaitos nebuvo balsuota nei komitete, nei e, plenarinėje sesijoje, nes tiesiog nespėjome. Taigi, e, šiuo klausimu mes dirbame kartu su taryba. Sprendimą taryba priėmė paskutinį, paskutinę dieną prieš įsigaliojant Lisabonos sutarčiai. Priėmė tam tikras gairias. Tai yra pirmoji konkreti priemonė. Labai džiaugiuosi, kad naudojom, naudojamės pagreičiu, tą progą ir nesustojame, spręsdami šį klausimą. Manau, kad taip, būtent taip elgiantis tas procesas nesustos. Toliau dirbsime šio klausimu ir komisijoje, ir kitose institucijose, ir galų gale pasieksime rezultatą galbūt užtruksime net pusmetį. Taigi labai džiaugiuosi, kad e, jau pakankamas skaičius valstybių narių sutiko su šiuo pasiūlymu, net galima sakyti, pritarė jam. Ir vasarą komisija pateikė poveikio ataskaitą, poveikio analizę ataskaitą. Taigi labai džiaugiuosi, kad esant tokiam aplinkybėm mes visgi nesustojame. Manau, kad iš tikrųjų galima tikėtis, kad dar pirmininkaujant Ispanijai bus priimta jau konkrečių sprendimų. Buvo pateikti du klausimai tikiuosi, kad tie klausimai ir kitą savaitę, e, išliks darbo atvarkė kitą savaitę plenarniai sesijoje. Aš tikrai nenoriu atsiimti tų žodinių klausimų. Jie suformuluoti buvo dar e, gruodžio pradžioje, mes nežinojame, kaip viskas toliau vyks, bet manau, kad tų klausimų perrašyti nebūtina. Manau, kad vis tiek svarbu yra padiskutuoti. Nes šios klausimas yra visgi svarbus ir naujos komisijos kontekste ir Stoholmo programos kontekste reikia, turime būti tikri, kad kad mes ir toliau vykdysime gairias ne tik tai šios priemonės, bet ir, ir, ir visų kitų numatytų gyveninti priemonių. Aš tvirtai tikiu, kad viskas, kas numatyta gairėse ir netgi dar daugiau, yra labai svarbu. Mes norėjome konkrečios iškios procedūros, galbūt direktyvos, bet mes to negavome, tokia politinė tikrovė. Bet e, būkime optimistai ir, ir pasistengime kuo greičiau ir kuo turiningiau žengti į priekį. Nenoriu gaišinti laiko savo asmeniam patirtim, bet šiuo metu dirbu keliais klausimais, taip pat ir dėl Europos arešto orderio. Ir mano Europos arešto orderio palaikymas yra labai kvestionuojamas ir, ir bandomas, galima sakyti. Mums reikia stiprinti teisės Europos Sąjungoje, stiprinti Europos arešto orderį Europos Sąjungoje. O tam reikia pirmiausia tarpusavio pasitikėjimo, kurio šiuo metu arba trūksta, arba, arba jisai silpnas. Dėrybose reikės išspręsti kelis svarbus klausimus. galite palyginti mano ataskaitą su tarybos ataskaita ir pamatysite, kad ten yra tam tikrų m, mm, aštrių tokių klausimų dėl, dėl teisų užtikrinimo pagal šią pasiūlytą direktyvą. labai svarbu atsižvelgti į Europos žmogus teisų konvenciją ir plėsti tą sistemą Europos, Europos Sąjungos lygmenių tam, kad nebūtų kažkokių prieštaravimų. Taigi labai džiaugiuosi už palaikymą ir už tai, kad Europos taryba e, taip pat pasisakė šio klausimo labai sudėkinga. Paskutinis dalykas, kurį norėjau pasakyti. Jau pagrindų sprendime buvo numatyta, kad pagrindinis tas sprendimas, pagrindinis, pagrindinė teisė bazė bus, bus rezoliucija dėl teisės įvertimo žodžiu ir raštu. Norėčiau pasiūlyti, kad Europos parlamentas taip pat dalyvautų rezoliucijos priėmime, tačiau paprašyti ir teisinės tarnybos požiūrio nuomonės. Manau, kad tarybos aiškinamasis memorandumas, pagal tą memorandumą e, taryba mano, kad mums, šiandien, mums nereikėtų čia imtis tam tikro vaidmens, bet mano nuomonė mes turėtumėm dalyvauti. Kaip e, galime spręsti apie tai, ką įtraukti į direktyvą, jeigu nežinome, kas bus įtraukta į rezoliuciją, kur yra, yra kaip ir patariamoji. Uh, negalime dėrėtis dėl direktyvos, kol nežinome, kas bus, apie ką bus kalbama rezoliucijoje. Taigi norėčiau, kad teisės tarnyba taip pat išreikštų savo nuomonę. Ačiū. Eh, Duosiu žodį ponui Luis Aguilera Ruiz, jisai atstovauja Ispaniją kaip pirmininkaujančią šalį. šalį. Dėkoju pirmininkė, pirmiausiai labai ačiū už galimybę čia dalyvauti vis, Ispanijos kaip pirmininkaujančios šalies vardu, pristatyti šią iniciatyvą, kurią parengė 13 valstybių narių. Tai būtent dėl teisės įvertimo žodžių raštų baudžiamosiuose procesuose. Šioje iniciatyvoje yra tekstas, apie kurį jau buvo diskutuojama e, taryboje praeitų metų rudenį, o jo pagrindas buvo Liepos mėnesį pernai pateiktas komisijos pasiūlymas. Šios 13 valstybių narių siekia užtikrinti šio proceso, kuris jau buvo pradėtas, testinumą. Ir manome, kad jau buvo pasiekta labai rimtų pasiekimų. Norima pasinaudoti tuo, kas, buvo, kas naudingo buvo pasiekta ir vengti to, kas galbūt nepavyko ar tų neigiamų pakeitimų, pasikeitimų e, kurie įvyko įsigaliojus Lisabono sutarčiai ir keičiantis komisijai. Norėtumėm, kad tai būtų vienas pirmųjų pasiūlymų, mm, būdžiamosios srities pasiūlymų, kurie būtų priimami bendrojo sprendimo metu. E, Ispanija pirmininkaujanti šalis nori aktyviai bendradarbiauti su parlamentu, konkrečiai su šiuo komitetu, kad, pas, kad pasiektumėm e, visiems tinkamą primtiną e, sprendimą ir jeigu įmanoma per pirmąjį skaitimą priimti šį dokumentą. Kaip sakėme, e, šitas pasiūlymas nesibaigia čia, tai yra tik pirmas žingsnis daug platesnės e, programos, kuri yra susijusi su teisėmis būdžiamosiuose procesuose. Ir būtent jisai remiasi tomis gairėmis, kurios jau buvo primtos prieš keletą metų. Taip pat, žvelgdamas į tai, ką pasakė ponė deputatė, norėčiau pasak... pa... pasakyti, kad pirmininkaujanti šalis E, labai norėtų, kad bendro sprendimo e, procesu būtų primta šitas sprendimas. Mes suprantame, kad šio sprendimo turinys yra labai susijusi su direktyva ir būtų neprotinga jeigu tie du dokumentai vienas kitam prieštarautų, jie turi būti, e, dėl jų turi būti deramasi paraleliai ir jie turi neprieštarauti vienas kitam. Taigi būtent čia yra dar vienas mūsų pasiūlymas. Dėkuoju, gerbimas pirmininkė. Ačiū dabar žodis suteikiamas Karolin Morgan komisijos vardu. Will... Dėkuoju. Norėčiau pasidalyti penkiamis trumpomis pastabomis. Pirmiausia, esame labai patenkinti tuo, tuo tvarkaraščiu, kuris buvo patvirtintas 2009 m. spalio mėnesį, kaip ir parlamentas. Komisija mano, kad proces, procesinė teisės rytyje tikrai reikalingas teisės aktas. Na ir mes pritarėme visoms priemonėms, kurios yra numatytos pagal tvarkarašį. Pirmoji tai yra teisė vertimo žodžių raštu. Na ir dar lieka keturios nuo B iki E. Na ir manome, kad maždaug po kartą į metus bus siūlomos kitos teisės. Pavyzdžiui, greičiausiai kitą pavasarį bus informacija į, um, baudžiamosius, apie baudžiamosius procesus. Trečiasis punktas A. Teisė. Mes siūlėme atitinkamą teisės aktą, tačiau dėl institucinių priežasčių, kaip jau minėjo ir pranešėjo, mes negalėjome atsižengti prieki taip sparčiai kaip ir valstybės narės. Na, valstybės narės tiesiog e, pakeitė 20, spalio 23 dieną pakeistų tekstų redakciją. Na ir tiesą sakant, tas spalio 23 dienos tekstas yra mažiausias bendras rodiklis. Ir manau, kad pagal Lisabono sutartį reikėtų dabar siekti aukščiausius standartus atitinkančio tekstą. Ir galbūt būtų geriausia sugrįžti prie komisijos pirminio pasiūlymo, kuris buvo parengtas 2009 m. birželio mėnesį. Ir tame tekste yra numatyti aukštesnio lygio standartai užtikrintis kaltinamojo apsaugą. Ir man, maname, kad bendradarbiaudami su parlamentu galėsime pagerinti standartus tam, kad galutinis tekstas labiau atitiktų pir, komisijos pirminį pasiūlymą. Ir penktoji pastaba. Na ir kokį tekstą be patvirtiname, jis turėtų atitinkti ES pagrindėsių konvenciją. Ir vėlgi komisijos 2009 m. birželio uh, tekstas buvo nusiųstas Europos žmogaus teisų teismui Strasbūrė ir jie jį palaikė. Taigi galima teikti, kad mūsų tekstas atitinka konvencijos standartus ir mūsų manimų labai svarbu, kad mūsų aptariamas tekstas būtų lygiai taip pat palaikytas Strasbūrė žmogaus teisų teisme. tam, kad jis taip pat atitiktų Europos žmogus teisų, pagrindteisų konvencijos standartus. Vodis ponė Romero Lopis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Nes, na, iš tiesų buvo minėta, jog šis pasiūlymas labai svarbus Ir dabar Europos parlamentas šios rytyje gavo bendro sprendimo įgaliojimus ir labai teis, gerai, kad 13 šalių skiria dėmesį šiai svarbiai teks temai, nes juk čia mes kalbame apie teismo sprendimų pripažinimą bei tokiu būdu būtų kūrimas abipusis pasitikėjimas, kuris yra labai svarbus baudžiamosiuose procesuose Europoje. Reikia įvertinti ir vertimo raštų ir žodžių kokybę. Dar galima daug ką nuveikti. Taip pat reikia ateityje įvertinti, ar komisijos siūlomas terminas kitoms teisėms, apie kurias čia kol kas nekalbama, nes čia dar tik tai pirmas žingsnis šių gairių rėmose. Ir yra įvairių teisių, apie kurias dar nekalbama. Ir komisija terminą praplečia dar, e, e, dar vieneriems metams, taigi reikėtų įvertinti, ar tas terminas iš tikrųjų yra privalomas, ar ar galima būtų šiek tiek pagreitinti šitą procesą, turėdami galvoje, kad čia kalbame ne tik tai apie įtariamųjų teisę, bet ir apie informavimą, apie įvairiausius svarbius aspektus ir Įvairiose valstybėse narėse padėtis yra labai sudėtinga. Pavyzdžiui, kai kuriuose šalyse net neinformuojami įtariamiai, kad jie turi teisę e, nieko nesakyti. Reikia sukurti bendrus standartus. Labai svarbu, kad šis pirmas žingsnis neliktų tik vienintelis žingsnis, kad visgi toliau būtų žengiama ir, ir kuo greičiau. Todėl norėjau paklausti komisijos kuo rėmėsi nustatydama tokį terminą ir ar būtų galima pagreitinti, greičiau priimti tas, į, tas teisės, dokumentus susijusius tom teisėm, kurios čia yra. Na kągi, prieš žengiant toliau norėčiau atkreipti dėmesį tai, jog buvo kreiptas ir į teisės tarnybą Taigi, noriu paklausti teisės tarnybos, ar jau jūs galite dabar nušviesti padėtį. Bet gal jūs galite patikslinti vieną ar kitą aspektą. Prezidente, io la ringrazio, la ringrazio molto per questi suoi. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju. Už šią iniciatyvą ir baronienė Lutford mane štricai užspeitė į kampą. Na, prašė nurodyti, kaip iš tikrųjų yra kokia situacija. Manau, kad teisės tarnyba atsakydama raštu galėtų tarsi padėti užtikrinti sąsazėje tarp šių dviejų teisės aktų. Na, prašau, supraskite mane, tekstai yra labai sudėtingi, procedūros sudėtingos ir labai svarbu, kad teisės tarnyba gautų daugiau laiko apie visą tai pamastyti. Pone Lutford, dėkoju, pone pirmininkė, atsiprašau, kad čia taip spontaniškai kreipiausi ir teisės tarnybą. Na ir jeigu jums reikia daugiau laiko tinkamai atsakyti šį klausimą, tai be abejo, tikrai taip ir padarykite. Labai džiaugčiausi jūsų atsakymu. Dėkoju Karl Morgan už pastabas. Iš komisijos žinau, kad jūs jau daug laiko skirmėte dėmesio šiam klausimui. Manau, kad, kad patvirtiname tvarkaraštį gal, gal viskas ir nėra idealu, bet kaip ten bebūtų, taryba ketina program, patvirtinti patver, programas skirtas e, žmonių teisėms baudžiamosiuose procesuose. Na ir galbūt galvojant apie tai, kad e, kom, galvojant, kad komisija parengė savo pasiūlymą tik tai praeitų metų pavasarį, tai viskas vyko greitai, tačiau pritarčiau kolegijai iš Ispanijos, kad reikėtų čia dirbti dar greičiau ir norėtis. Ir norėčiau pasakyti, kad apie teisės baudžiamosiuose procesuose kalbame beveik praeis pusė dešimtmečių po to, kai buvo patvirtintas Europos arešto orderis. Taigi skubu viskas. Na, ir tiek, kiek tai mūsų rankose, turėtume bandyti skubėti ir galbūt čia reikėtų šiek tiek paspausti ne vien tik tais tarybą, bet ir komisiją, su kuria mes sutarėme dėl to, jog ši priemonė būtina ir ją reikia gyvendinti kiek manoma skubiau. Pirmininkas. Na taip. Skuba svarbus dalykas, bet da, dabar norėčiau pereiti prie 15 darbo atvarkės punktų, tam tikros specialios ribojančios priemonės taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams susijęms su Osama Bin Ladeno, Kaido tinklu ir Talibanu. Dėkoju, ponė pirminkė. Jau ne pirmas sykį kalbame apie šią temą ir ne paskutinį tikriausiai, todėl pasisakysiu trumpai. Jau įvyko nemažai diskusijų skirtų šiam klausimui, taip pat turime ir rezoliucijų dėl šių ribojančių priemonių. Na ir čia reikia galvoti ne apie vien tik tai šio pasižmo turinį, bet ir apie jo teisinį pagrindą kaip parlamentas ir veikar parlamento komitetas manome, kad teisinis pagrindas turėtų būti 75 straipsnis, tai šis sprendimas turėtų būti priimamas pagal bendro sprendimo procedūrą, tačiau dėja taryba ir komisija su tuo nesutarė ir labiau palaiko 15 straipsnį, kuris yra likščiolinis teisinis pagrindas. Su tuo mes nesutinkame. Na, mes kreipiamės e, rekomendacijų tiek į tarybos, atsiprašau, tiek į komisijos, tiek į parlamento teisinės tarnybas. Na, ir sakyčiau, vis dėlto šiame kontekste 75 straipsnis būtų tinkamesnis teisinis pagrindas. Ir apie tai kalbėjome jau gruodžio 15 dieną. Na, o mes kaip parlamentas buvome užda... iškėlę didelį klaustuką dėl to tarybos ir komisijos siūlomo teisinio pagrindo. Na, likšelinis reglamentas buvo keičiamas e, re, remiantis 215 straipsnį, dabar mes vėl uh, kalbėjome apie visus šiuos klausimus. Aišku, galime pagal 263 sutarčių straipsnį kreiptis ir į Teisingumo teismą, kad jis pareikštų savo nuomonę. Bet kaip kompetitingas komitetas teisės reikalų komitetas turėtų gilintis į šį klausimą. Ir be kita ko pareikščiau savo nuomonę ir parlamento pirmininkui. Todėl kreipiuosi į visus ir klausiu, ar sutinkate su tuo, kad šį klausimą reikėtų perduoti Teisės reikalų komitetui. Pirmininkas, ar būtų pastabų dėl kolegės bus kūti pasiūlymo. Atrodo, pastabų nėra, todėl galime žengti toliau. Visą šį klausimą galime perduoti Teisės reikalų komitetui. Perikime prie paskutinio darbo atvarkės punkto. Viena paraiškų apsigyventi ir dirbti procedūra. Kompetingos kolegės dėja nėra, ji turi kitus įpareigojimų. Ir todėl iš karto suteiksiu žodį ponui Busutiliui, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkai, turiu pripažinti, kad nesu pasirengęs pasisakyti šiuo klausimu, nors esu susipažinęs su papildoma informacija ir ponė Matija informavo mane, kad jį nedalyvauskom. Tačiau, kaip suprantu, mes tiesiog ketiname paprašyti e, iš tarybos informacijos apie tai, kokie, kaip yra su šiuo pasiūlymu. Na ir tiesiog, kaip ir kiti kolegos, norėčiau išgirsti iš tarybos apie padėtį susijusiu su šiuo pasiūlymu. Na kągi, tuomet iš karto suteiksiu žodį tarybos atstovai. Eh. Ačiū pirmininkė. Labai trumpai pranešiu Jums, kokia dabar padėtis šio klausimu, kurį, kurį Jūs puikiai pažįstate, nes parlamentas jau jį svarstė. Šis klausimas yra labai svarbus ir jisai galbūt yra vienas iš kertinių asme, e, akmenų imigrantų dirbančių Europos Sąjungoje. Komisija septintais metais pateikė pradinį tekstą, pradinį pasiūlymą, kuris, kuris buvo svarstomas taryboje pirmininkant Slovenijai, e, Prancūzijai ir Čekijai. Ir taip ir nebuvo priimta susitarimo, nes šitas tekstas turėtų būti priimtas vienbalsiai. Todėl yra tiesiog neįmanoma rasti sutarimą, kuris būtų, kuris apimtų, įtrauktų vis, visų nuomonės ir visų pozicijas ir būtų kaip ir kompromisas. Galime pasakyti, kad čia buvo du labai jautrus klausimai, labai skirtingi klausimai, buvo tam tikra grupė šalių, kuri matė, mane, kad šitas klausimas turėtų būti e, esminis dalykas, e, kalbant apie visus imigrantus, kurie atvyksta ir nori dirbti ES. Todėl ši, ši direktyva turėjo reikėjo priimti sprendimą, pagal kurį e, bet koks e, į ES atvykęs žmogus, nesvarbu kaip jis atvyko, turi tas pačias teisės visose ES šalyse. Kita vertus buvo kita šalių grupė, kuri mane, kad tekstas toks, koks jisai buvo pateiktas per Čekijos pirmininkavimą turėjo apsiriboti tik tai procedūr, procedūriniais klausimais susijusiais su e, viena paraiškų apsigyventi ir dirbti procedūra ir neturėtų būti kalbama apie kitas teisės, kurios e, kyla iš to leidimo apsigyventi ir dirbti. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai padėtis visiškai pasikeitė ir Europos parlamentas taip pat daug aktyviau dalyvauja e, sprendimų prieimimo procedūroje, taip pat ir tarybos padėtis pasikeičia, kur dabar jau sprendimai priimami kvalifikuota dauguma. Žinome, kad komisija savo komunikate parlamentui e, pateikė 2007 metų mm, tekstą, redakciją ir nuo būtent remiantis tuo tekstu reikia toliau tęsti darbą. Pirmininkaujančios valstybės vardu norėčiau pasakyti, kad mums šitas mm, dosie labai svarbus ir Libė komitetas tai puikiai žino, mes tai jau nekartą pabrėžėme. Manau, kad šitas dokumentas turėtų būti uh, E, kertinis akmuo, taip pat ir Stokholmo, Stokholmo programoje ir manome, kad ši direktyva turi būti priimta prieš prazandėrėtis dėl kitų direktyvų, kurios greičiausiai iš vis pasaulį per ateinančius kelis mėnesius, kaip pavyzdžiui, dėl sezoninių darbuotojų ar ITS, mm, šitos direktyvos manome, kad taip pat greitai bus priimtos. Taigi pirmininkantis šalis viską padarys tam, kad kuo greičiau ir efektyviau bendradarbiautumėme su šito komitetu ir su parlamentu. Ačiū. Grazie, parola alla Commissione adesso. Dėkoju, dabar žodis komisijai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, manau, kad nebelieka man daug ką čia pridurti prie to, ką minėjo tarybos atstovas. 2007 metais mes suformalavome labai ambicingą pasiūlymą, kai kuriems iš jūsų jau pažįstamas, jūs jau parengėte savo nuomonę dėl šio pasiūlymo ir, kaip minėjo tarybos atstovas, nepavyko taryboje susitarti dėl šio pasiūlymo. Dabar mes turime naują institucinį ir teisinį pagrindą. Ir čia daugiau pakalbėsiu apie teisinį pagrindą, nes e, sutarties 73 straipsnėje yra daug konkrečiau apibrieštos trečiųjų šalių teisės, kurios legaliai yra valstybėse narėse. Na, taryboje buvo labai siaurai vertinamos atitinkamos nuostatos, tai ir buvo nepagrysta. Uh, Na ir 79 straipsnis leis labiau harmonizuotai tvarkyti trečių šalių piliečių teisės. Taigi vėl, kaip jau minėjau, tai yra pagrindų sprendimas kuriame nėra reglamentuoja leidimų darbų išdavimą trečiųjų šalių piliečiams, o veikiau apie vieningų procedūrų sukūrimą, vieningų e, tarnybų sistemą ir taip toliau. Na ir manau, kad komisijos pasiūlymai tvirtintos šios teisės yra labai svarbios. Mes norime, kad būtų nustatytos darbo sąlygos, kaip, pavyzdžiui, atlyginimas, įdarbinimas, atlyginimas iš darbo, sveikatos apsaugos klausimai, taip pat ir tam tikro profesinio mokymo suteikimas. Na ir Manau, kad tokiu būdu būtų užtikrinta, jog trečiųjų šalių piliečiai būtų traktuojami lygiai taip pat kaip ir valstybių narių piliečiai. Na, politinių lygmenių turime Stokholmo programą, pagal kurią taip pat turi būti užtikrintas vienodas legaliai valstybėse narėse esančių trečiųjų šalių piliečių traktavimas. Na ir, ir manau, kad galvojant apie naują teisinį pagrindą, apie Stokholmo programą, šiam pasiūlymui galime suteikti naują dinamiką. Stokholmo programos užmojas netoks platus, kaip iš pradžių ketino numatyti komisija. Na, iš pradžių te buvo numatyta, numatyti tik tais vieningas. Uh, leidimo apsigyventi ir dimti išdavimo procedūros, tačiau dabar mes norėtume uh, ambicingesnį tikslą pasiekti, tai yra vienodą trečių šalių piliečių traktavimą užtikrinti ir mm, dabar turime perinamai laikotarpį ir aišku ir bus pakeitimų tiek tarybos, tiek ir parlamento darbe. Taigi tikrai bendradarbiausime tiek su taryba, tiek su parlamentu tam, kad pavyktų sutarti dėl šio teksto. Dėkoju už šias labai konkrečias pastabas dėl labai sudėtingos temos. Aišku, atsižvelginti naują teisinį pagrindą, teisinės aplinkybės Europos Sąjungoje reikėtų visus šio pasiūlymų darbus, susijusius darbus vykdyti kiek įmanoma sparčiau. Kaip jau minėjau, mes šį klausimą ketiname įtraukti į darbo, kito susitikimo darbo atvarkę ir galėsime šį klausimą kiek įmanoma išsame aptarti. Taigi posėdis baigtas, linkiu visiems malonaus vakaro.